Nous allons commencer notre euh, réunion. Pradėsime posėdį. Donc je vous souhaite à tous euh, la bienvenue. Noriu pasveikinti visus susirinkusius į posėdį. Su dideliu džiaugsmu vėl dalyvauju kartu su jumis posėdėje po ilgo nebuvimo čia ir noriu padėkoti kolegoms, kurie mane pavadavo, pirmininkaujant komitetui, ypač poniai Strifler, poniai Kretų, ponui Dievai. Ačiū visiems. Nous allons commencer notre réunion par l'adoption. Visų pirma, reikėtų patvirtinti darbo atvarkę. Yra du prašymai pakeisti mūsų darbo tvarkę. E, pranešėjo pono Saharadil prašymu balsavimą dėl aktos e, reikėtų perkelti birželio ketvirtai dienai. Dėl to neturėtų kilti jokių problemų, kadangi INTA balsuos birželio 20 dieną. Toliau. Pranešėjo pono Ponga prašymus siūlau į mūsų darbo atverkę įtraukti balsavimą dėl pranešimo projekto, dėl tarybos sprendimo pasiūlymo, dėl 2001 metų 822 sprendimo pakeitimo, dėl uh, valstybės valstybių ir užžiūrė teritorijų asociavimus Europos bendrėje. Čia eitų kalba apie San Bartelemėjaus salą ir jos europinio statuto pasikeitimą nuo 2012 m. sausio pirmos dienos. Pirmais ši sala buvo ultraperiferinis regionas, dabar tai bus užžiūrė šalis ir teritorija. Taigi, um, toks yra pono Pongas prašymas, ar būtų kokių pastebėjimų, uh, komentarų darbo atvarkiai. Jei ne, tuomet darbo atvarkę laikome patvirtintą. Toliau, balandžio 23-24 dienos posėdžio protokolų tvirtinimas. Jeigu turite kokių pastabų, turite apie tai pranešti komiteto sekretoriatui iki šio posėdžio pabaigos. Jeigu pastabų um, nebus gauta, bus laikoma, kad posėdžio protokolas yra patvirtintas. Toliau pagal darbo tvarkę. 2012 m. balandžio 2 dienos koordinatorių posėdžio sprendimų ir rekomendacijų tvirtinimas. Jūs gavote tas rekomendacijas ir sprendimus, kurie buvo priimti. 2012 m. balandžio 24 dienos koordinatorių posėdį. Jeigu turėsite kokių pastabų dėl šio posėdžio rezultatų, prašom irgi apie tai pranešti sekretoriatui iki šio posėdžio pabaigos. Kitaip jie bus laikomi patvirtintais. Toliau. Mm, ponas Van Hekė uždavė klausimą e, Europos komisijai dėl rinkimų finansavimo Demokratinėje Kongo Respublikoje. Aš nematau e, kolegos Franko Van Hekės posėdėje. Tai antras kartas, kai jo nėra posėdėje, kai svarstome jo klausimą pateiktą Europos komisijai. Taigi aš siūlau ponui Van Hekiai užduoti šį klausimą raštu komisijai ir tada prašysime, kad komisija raštu ir atsakytų į tą pono Van Hekės klausimą, tuo pačiu atsiųstų kopiją ir komiteto sekretoriatui, kad komitetas irgi galėtų susipažinti su atsakymu. Toliau. Kitas punktas tai yra 2004 metų direktyvos numeris 109 dėl e, pakeitimas dėl e, reglamentuojamos rinkos dėrybų ir dėl nekilnamo turto vertės informacijos ir skaidrumo reikalavimų pakeitimo. Mes e, Turime direktyvą dėl skaidrumo, turime direktyvą dėl metinių konsoliduotų ataskaitų ir atitinkamų ataskaitų e, dėl tam tikrų įmonių atskaitomybės. Dėl to, e, tai yra ponios Fiona Hall nuomonės projektas teikiamas ekonomikos ir monetarnių reikalų komitetui. Mm, mes tokiu būdu galėtumėm aptarti kartu šios du pasiūlymus. E, daug NVO, daug parlamento narių sus, parodė didžiulį e, sudomėjimą šio klausimą ir aš iš karto teikiu žodį poniai Fienai Hall. Ačiū ponė pirmininkė, dėkui už pasiūlymą penktą, šeštą punktus aptarti kartu, nes man atrodo, kad tai būtų visiškai racionalu. Uh, Vystimosi komitetui ypatingai aktuali yra apskaitos direktyvos 9 skirsnio dalis. Skaidrumo direktyvos 6 straipsnėje apie tai yra kalbama. Jūri komitetas yra atsakingas dėl abių šių klausimų. Ekonas ir ITRE komitetas, taip pat DEVE komitetas rengia nuomonės. Kolegos iš išsiuntinėto DEVE nariams e-mailo tikriausiai uh, jau susipažino, kad kiti komitetai rengiantys nuomonę paspartino procesus tam, kad būtų galima iki birželio mėnesio pabaigos priimti sprendimą, nors dar viskas ir nėra aišku. Tai reiškia, kad laiko turime nedaug ir pakeitimų pateikimo terminas yra rytoj 12 valanda dienos, jeigu teisingai suprantu. Pirmiausia, kokia yra situacija. Naftos, dujų, mineral, mineralų eksportuotojai gali sukurti šimtus trilijonų eurų vertės įplaukas, kurias galėtumėme panaudoti vystimojo bendradarbiavimo tikslais. Tačiau panašu, kad daugelis besivystančių valstybių gamtinių išteklių nepaver, nepaverčia finansinę naudą. Nigeris, Nigeris Centrinė Afrikos Respublika yra tikrai kur kas skurdesnės ir daugiau priklausomos negu kad galėtų būti. Trūksta ir viešos informacijos apie tai, kiek įplaukų gauna vyriausybės, ypatingai iš gavybos įmonių. Taigi gavybos įmonių skaidrumo padidinimas yra svarbus pirmasis žingsnis, pirmasis žingsnis siekiant pasirūpinti, kad vyriausybės būtų atskaitingos pili, prieš piliečius dėl naftos ir mineralų turtų ir iš jų gaunamų įplaukų. Tai yra išteklių prasme turtingos valstybės, tačiau išsivystimo prasme neturtingos ir vargano šalis. Kol kas pagal ES teisės aktus įmonės neturi atsiskaityti už gautas pajamas tose šalyse, šalyse nors ypatingai gavybos sektoriuose uh, miškų kirpimos, kirtimo sektoriuose, tai yra tikrai nemenkos įplaukos, ypatingai tose šalyse, kur tų išteklių yra daug. Ir kaip jūs, ponė pirmininkė, ir sakėte, nuo 2007 metų Europos parlamentas reikalauja, kad būtų pateikti pasiūlymai dėl to, kad būtų plačiai atskleidžiama tokia informacija. 11 metų spalio mėnesį komisija pateikė pasiūlymą, pagal kurį bandoma pakeisti skaidrumo direktyvą ir taip pat apskaitos direktyvą. Komisijos pasiūlyti teisės aktai, pagal juos visos miškų kirtimo ir gavybos įmonės, kurios yra kotiruojamos ES ir taip pat stambios nekotiruojamos ES bendrovės turėtų viešai paskelbti mokėjimus savo vyriausybei ir kiekvieno miško kirtimo ar gavybos projekto uh, atžvilgių besivystančiose valstybėse. Tokiu būdu piliečiai e, tose valstybėse, kurios turi daug išteklių, bet yra neišsivyščiusios, gautų daugiau informacijos ir būtų galima kovoti su korupcija ir taip pat tai yra paranku investuotojams, kadangi investuotojai geriau susidarytų įspūdį apie riziką ir e, aiškiai, aiš, daugiau žinotų apie jos finansus ir veiklą. Ir tai padėtų papildyti tai, kas jau yra kalbant apie laisvanorišką informacijos atskleidimo gavybos pramonė iniciatyvą. Šis pasiūlymas ES lygmenių yra susijęs ir su JAF de Frank įstatymu, kuris 10 metais buvo patvirtintas, pagal kurį visos JAF kotiruojamos įmonės biržoje kotiruojamos įmonės turi atskleisti informaciją apie savo mokėjimus ir mes laukiame, kol galiausiai JAV patiks galutinius sprendimus. Komisijos pasiūlymai yra labai sveikintini, tačiau savo nuomonėje aš siūlau keletą dalykų, kur būtų galima siekti daugiau ir patobulinti pasiūlymą. Ir dabar norės, norėčiau pristatyti tuos pagrindinius mano siūlomus pakeitimus. Ketvirtasis pakeitimas. Juo bandoma įtraukti transportą ir eksportą į uh, įmonę, kuri veiksni gavybos srityje, gavybos pramonėje. Tai ne vien tik tai gavyba, žvalgyba ir panašiai, bet ir pervežimas bei eksportas, nes ta veikla irgi gali būti labai reikšminga vietos bendruomenėms. Penktasis pakeitimas. Jame yra numatoma projekto apibrieštis, kaip siūlo komisija projekto lygmenio atskleidžiama informacija yra esminis dalykas siekiant atsiskaityti prieš piliečius, nes tokiu būdu atskleidžiama finansinė padėtis ne, apie, apie įmonę ir apie tą projektą, tą gavybos projektą. Tačiau man neramu, kad pagal tokią, tokią apibrėžtį įmonės galės pasitelkti įvairias atsiskaitimo formuluotės pagal savo įmonės struktūrą ir dėl to uh, apibrieštis neduos jokių rezultatų, nes galiausiai nebus įmanoma palyginti tų skirtingų įmonių projektų. Taigi aš siūlau apibriežti projektą kaip sutartį, licenciją, nuomą ar kitą susitarimą, pagal kurį įmonės, įmonė yra atskaitinga dėl savo įplaukų ir išlaidų. Jeigu išlaidos ir pajamos gaunamos skirtingų pagrindų, turi būti atsiskaitoma atitinkamai. Tai turėtų veikti besivystančiose valstybėse, kur paprastai gaunamos teisės žvalgyti gamtinius išteklius apibrieštoje geografinėje teritorijoje. Ir yra pasirašomi tokie teisiniai susitarimai, koncesijos arba nuomos sutartys. Mhm Ir pagal tokią apibriežtį e, tose valstybėse, kur tokios sistemos nėra ir kur yra daugiau lankstumo, kai mokėjimai gali būti daromi kitokiu pagrindu. Taigi aš bandžiau parengti tokį, tokią projekto apibriežtį, kuri pasiteisintų abiejais atvejais. Tose šalyse, kurios turi daug išteklių, bet yra neišsivyšysios, apie ką mes ir galvojame daugiausia vystimosi komitete, bet ir taip pat tokiose valstybėse kaip Kanada ir Australija, kur išperkamoji nuoma ir tokios sutartys yra visiškai kitokios, taigi e, tokia apibrieštis tiktų tais abiejais, abiejais atvejais. Nuo 6 iki 9 pakeitimuose aš aptariu įvairius klausimus, kurie yra susiję su mokėjimu e, taikymos rytimi, aprieptimi. Atsiskaitimas e, kiek, kiek, kiekvienos šalies atžvilgių turėtų būti išplėstas, įtraukiant kitus pramonės sektorius, ne tik gavybos pramonę. Ir aš kalbėjausi su šešėliniais pranešėjais iš visų politinių frakcijų ir mane informavo, kad daugelį politinių frakcijų buvo laikomasi nuomonės, kad tai yra galimybė išplėsti dar labiau um, tą apriepti. Na ir aš tarsi bandžiau daugiausia dėmesio skirti miškų kirtimo ir uh, medienos ir gavybos pramonėms, tačiau bandžiau atspindėti tai, apie ką kalbėjo ir kolegos, ir įtraukiau ir kitas pramonės šakas. Taigi aš tikiuosi, kad jūs, ponė pirmininkė, tam pritarsite, nes prisimenu, kad jūsų 11 metų pranešime dėl mokesčių ir vystomo bendradarbiavimo politikos jūs teigiate, kad atsiskaitimas už kiekvieną šalį yra labai svarbu gavybos pramonės prasme, tačiau primenate, kad taip pat būtų naudinga tai, į tai įtraukti ir kitus pramonės sektorius. Norint, išvengti, norint kovoti su mokesčių vengimu, papildoma finansinė informacija apie kiekvieną šalį irgi yra būtina. Taigi aš čia taip pat siūlau daugiau detalesnės informacijos šalia to, ką siūlo komisija. Vien tik atskleidžiama informacija apie mokėjimą jau įrodytų, kad įmonė moka tinkamai mokesčius ir žinome, kad besivystančiose šalyse tai yra nemenka problema ir yra platus susitarimas su įvairiomis institucijomis, įrodant, kad e, mokesčių vengimas kainuoja daugiau negu kad yra skiriama vystoma bendradarbiavimo pagalbos. Taigi 18 pakeitime aš teigiu, kad ataskaitoje turi būti pateikiama papildoma finansinė informacija apie kiekvieną šalį, bendra apyvarta, kiekiai, pelnas, nuostoliai iki apmokestinimo ir visokie atlyginimai, tam, kad e, neliktų jokių teisinių spragų. Tačiau aš manau, kad projekto lygmo yra ypatingai svarbus. Na ir tos įmonės, kurios dirba medienos ir gavybos rytise, jos turėtų atsiskaityti už konkrečius projektus. Ir apie tai kalbama devintajame pakeitime. siūlau, kad atsiskaitimas už mokėjimus turėtų vykti metinėse buhalterinėse ataskaitose, nes labai svarbu, kad ta buhalterinė informacija būtų atskleidžiama investuotojams. Yra keletas kitų dalykų, į kuriuos norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. 17 pakeitime kalbama apie tam tikrą ribą būtent iki kokio lygmens įmonė turėtų atskleisti informaciją apie savo mokėjimus. Ir daug buvo diskutuojama apie tai įvairiuose komitetuose parlamente. Aš siūlau, kad mokėjimai, informacija apie mokėjimus turi būti atskleidžiama tuo atveju, jeigu jų suma daugiau nei 15 tūkstančių eurų. Tai yra nedidelė riba, lyginant su tuo, e, ką siūlo kiti komitetai, tačiau aš manau, kad tie, kurie žino situaciją besivystančiose šalyse, suvokia, kad 15 tūkstančių eurų yra nemenka suma. Jeigu kalbame apie projektus, kurie įgyvendinami vietos bendruomenėse, pavyzdžiui, Afrikoje kažkur tokia suma iš tiesų yra nemenka ir dėl jos gali atsirasti korupcijos atveju, jeigu nebus atskleidžiama informacija apie tokius mokėjimus. Taigi mes vystomas, vystomo bendravimo komitetas turėtumėme įtraukti, numatyti tokią ribą. Aišku, aš galbūt dėrėsiuosi ir su kitais komitetais, kurie laikosi kitokios šiek tiek nuomonės. Na ir galiausiai dėl išlygų. Aš nusivyliau, pamačiusi, kad komisija siūlo, jog įmonė net, turi teisę neteikti informacijos, jeigu baudžiamojo teisėje yra numatytos kažkokios tai išlygos. Ir kelios studijos buvo atliktos ir buvo įrodyta, kad nėra įrodymų, jog tokie įstatymai egzistuotų kurioje nors valstybėje. Tai panašu yra licencija, licencija korumpuotoms vyriausybėms dabar iš karto tokius įstatymus priimti. Uh, ir pagal defrank įstatymą tokios išlygos irgi nėra numatytos, taigi ir mes neturėtumėme jų numatyti. Na ir galiausiai aš norėčiau padėkoti šešieniams pranešėjams iš kitų frakcijų, kadangi tikrai laiko turėjome nedaug ir man labai padėjo susitikimai su šešėliniais pranešėjais ir aš tikiuosi, kad ir toliau bendradarbiausime ir man jų mintys iš ties yra labai naudingos. Merci beaucoup. La par... Dėkoju. Izabelė Devin dabar pasisakys. Thank you, Madam Chair. And... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip pat labai noriu padėkoti ponui Hol už šį puikų pranešimą. Ji did Argentinų ir Žalių frakcijos e, šešėlinio pranešėjo, tačiau ji dabar pasisako Istambulėje svarbio konferenciją skirtą migracijos klausimais, todėl aš pavaduoja Žalių frakcijos vardu. Taigi norėčiau padėkoti poniai Hall už puikų pranešimą ir iš esmės mes palaikome visą pranešimą. Sutinkame dėl to, kad labai svarbu laikytis principo, kad būtų teikiamas ataskaitas kiekvienam projektui. Na ir manau, kad labai svarbu kad e, vietos bendruomenės e, esančios tose vietose, kur vykdomi projektai, galėtų nurodyti, kokia yra pritinė vertė. Pane Hol taip pat e, kalbėjo apie projektą apie brieštis, tai iš tikrųjų reikia tokių pabrėžčių tam, kad išpildytume spragas. Žalių frakcija taip pat su, nori pasidžiaugti tuo, kad siūlote išbraukti um, išimčių nuostatas labai gerai, kad nega, neliks spragų kovoje su tokiu svarbiu teisės aktu, kuris yra skirtas kovai su korupcija. Taip pat pritarėme ir pranešėjas minčiai, tai yra, kad reikia e, apibriežti direktyvoje, apibriežti ribas Taip pat manome, kad ribos turėtų būti, žem, būti žemesnės, kaip kad siūlo pranešėja. Na ir galvoj, žvelgiant iš vietos valdžios perspektyvas, reikia pagalvoti, kokia būtų didžiausia nauda iš lėšų jiems. Pane e, Hall e, rėmėsi mūsų komiteto pirmininkė Seva Žaly pranešimu, kuris buvo parengtas 2011 m. kovo mėnesį, liečianti mokesčių surinkimą. Na ir tai, kad traukate mokestinius aspektus, tai tikrai svarbu ir leis kovoti su mokestiniu sukčiavimu. Siūlote išplėsti taikymą sritį, traukiant visas sritis ir sektorius, žalių frakcijos vardu tai labai svarbu. Mes nesikį raginame užtikrinti daugiau skaidrumų pažavinkysės sektorijoje. E, Laukinės žuvys yra natūralus išteklius ir svarbus pajamų šaltinis, gyven, pajamų šaltinis gyventojams. Tad ir neretai e, vyriausybės suteikia žvejybos įgaliojimus tiems, kurie moka daugiausiai ir tokiu būdu suteikia prieigą prie e, šio natūralaus išteklio. Ir E, teoriškai žuvis yra atsinaujantis šaltinis, tačiau yra pernelik daug žvejojama ir todėl, sakyčiau, tokia pramonė kelia grėsmę, nes, e, tarkim, jeigu neliktų žuvų kaip e, baltymų šaltinio, tai tai kels, keltų grėsmę apsirūpinimu maistu. Jeigu, tik, jeigu teisingai supratau, pranešėjai siūlo mm, eksploatuoti išteklius išsplotuojančiose pramonės šakose teikti ataskaitas dėl kiekvieno projekto. Tai turėtų būti tas principas. Tai norėtųsi, kad e, ir žvinkystės sektoriuje tai būtų daroma. Ir be norėčiau paklausti pranešėjos, ar jos manimu būtų įmanoma iš ją apibriežti, tai yra išteklių ieškojimo ir eksploatavimo apibriežti traukti ir žvinkystės sektorių. Na, nu, šiaip žaliųjų frakcija labai palaiko pranešėją, pranešimą. Na, mes kai ką norėtume patikslinti ir pridurti. Na, o šiaip šis pranešimas, šis teisės aktas iš tikrųjų uh, yra labai svarbus žingsnis kovė su korupcija, mokesčių nemokėjimu ir vengimu. Taigi nepraleiskime šios progos. Ir manau, kad mūsų vystimasi komitetas e, kartu su e, kitais komitetais ir parlamentu turėtų duoti labai aišku signalą šioje srityje. Ačiū. Aš irgi norėčiau pasisakyti. Noriu padėkoti mūsų pranešėjai, poniai Fionai Hall, už puikų atliktą darbą, už tai, kad e, teksto taikymos rytis išplėsta, apimant visus sektorius, už tai, kad jis siūlo e, gerą ribą. Man atrodo, ji puikiai atitinka taip pat ir tą ribą, kuri yra nustatyta kovai su pinigų plovimu, taigi yra užtikrintas nuoseklumas ir čia. Aš noriu jūsų pasiteirauti vieno dalyko. Tekste kalbama tik tai apie mokėjimus vyriausybėms. Ar jūs negalvojate, kad tai yra pernelyg e, siauras apibrėžimas, juk yra ir vietos valdžios institucijos, yra ir mm, nacionalinės įmonės, kurios gali galbūt gauti tam tikrų mokėjimų. Aš galvočiau, pavyzdžiui, Gabonė, E, Nigerijoje yra valstybinių įmonių, kurios gali turėti galės, galiojimus tiesiogiai gauti mokėjimus. Taigi, čia aš kelčiau klausimą, gal būtų galima išplėsti tą apibrėžimą, e, kad būtų privaloma uh, deklaruoti visus mokėjimus e, vyriausybei, vietos valdžios institucijoms, e, valstybinėms įmonėms ir atitinkamiem panašiems subjektam, kad nebūtų galimybių apeiti tas nuostatas. Mm, pavyzdžiui, kad, aišku, čia nekalbėčiau apie fizinį, kad nebūtų nukreipti tie pinigai paskui fizinėms asmenims. Dabar panas Dėva. Ačiū, pirmininkė, noriu pasveikinti jūs sugrįžus. Uh, po tam tikrų ekskursijų. Čia, kol jūsų nebuvo, irgi buvo tam tikrų ekskursijų parlamente, tam tikrų. Aš e, norėčiau pakalbėti apie tam tikras problemas, su kuriamis buvo susidūręs tas pranešimas e, pradžioje pakeitimai tikrai yra labai aktualūs. Viena mintis tokia, kai įmonės investuoja besivystančiose valstybėse, dažnai yra investicijos. pagal atidėjimus, pavyzdžiui, jeigu yra kažkokios tai lėšos skirtos padėti statyti mokyklą ar, ar kažką tai tokio, galbūt pelnas nėra didelis, tačiau vis tiek gali būti um, galimybių tos pinigus nukreipti ne ten, kur reikia. Pavyzdžiui, jeigu yra statoma mokykla ar ligoninė, gali atsidurti taip, kad gan didelė dalis pinigų atsidurs ministro kišeniai kažkokioj tai. Taigi, kaip pasirūpinti, kad iš tikrųjų būtų laikomasi tų skaidrumo reikalavimų ir taip, taip pat ir tais atvejais, kai tarptautinės didelės kompanijos investuoja kažkokius tai projektus. Lastria bus. Rikardo Stris. Dėkuoju, ponė Prinkė, labadiena, sveikas sugrįžusi. Pirmiausia, kaip socialistų frakcijos atstovas norėčiau padėkoti pranešėjai už tikrai puikų pranešimą ir taip pat už visą atliktą ponios Hol darbą. Na, iš tikrųjų, manau, kad kad e, šios diskusijos, kurios šiuo metu vyksta mūsų e, komitete, duoda pritinės vertės visam parlamento darbui. Na ir aišku, mes kaip sitilis manome, kad e, įmonės turi informuoti apie projektų kaštus, tai esame parengę pakeitimų ir yra viena esminė mintis, kurie atsispindi šiame pranešime. Tai yra tų uh, projektų kaštų paviešinimas. Tai yra, kai, tai yra svarbu tai, kad viešas administracijos paviešintų tos kaštus ir taip pat e, manome, kad e, jeigu bus paviešinami tokie mokėjimų srautai ir apmintis, tai pilietinė visuomenė galės geriau uh, E, kontroliuoti tai, kas vyksta tose neturtingose šalyse, kur daug gamtinių išteklių. Taigi manome, kad tokiu būdu būtų daugiau skaidrumo ir tai iš tikrųjų leistų užtikrinti geresnį valdymą ir administravimą. Manau, kad šiame pranešime E, identifikuota svarbi spraga, kurią neretai esame atkreipę dėmesį vystimosi politikos rytyje. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijai. Panas Karinas Simonov atstovauja komisijai. Hello, Madam Chair, Madam Reporter. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia pranešėja. Aš iš rinkos generalinio direktorato esu. Su esu atsakinga, esu, dirbu padalinėje dėl tiesioginės atskaitomybės ir taip pat e, esu atsakinga už skaidrumo direktyvą. Dėkoju už nuomonę, už atliktą darbą ir už paramą, kurią išsakėte komisijos pasiūlymui. Norėčiau pakomentuoti keletą dalykų, kurie mūsų manimo yra labai svarbus, kurių nereiktų pražiūrėti. Vienas jų yra tai, kad komisija šiuo pasiūlymu bando skirti daugiausia dėmesio tiems sektoriams, kurie neatsinaujina. Ir viena pasisakiusių jų minėjo, kad ir kiti ištekliai galėtų būti įtraukti. Tačiau kol kas tikrai neturime surinkę svarių faktų apie tai, taigi daugiausia dėmesio ir skiriame šioms pramonės šakoms, kadangi jos įtrauktos ir į JAF atitinkamą įstatymą tai yra gavybos pramonė ir taip pat miškininkystė. Taip pat norėtumėme pabrėžti, kad komisijos pasiūlymas buvo parengtas didelių pastangų dėka, bandant surasti pusiausvyrą tarp skaidrumo didinimo, geros valdysenos skatinimo, tai yra pagrindiniai mūsų motyvai, tačiau bandant tuo pat metu išvengti sukurti konkurencinių konkurencinio spaudimo ES įmonėms. Taigi detalės, kurios atsispindi komisijos pasiūlyme dėl atsiskaitimo sistemos, manome, kad tų detalių pakanka ir būtų tokiu būdu gaunama, gauna, gaunama pakankama informacijos. Taip pat tikriausiai žinote, kad taryba konservatoriškiau vertina situaciją. Uh, Na ir mums teks e, pasiekti kompromiso ir išsiaiškinti, ką būtų galima padaryti einamojų momentų, sutelkiant dėmesį ties šiais dviem sektoriais, taip pat vengiant tam tikrų padarinių, kurie gali apskritai atsigręžti priešais mus, nes yra nemažai ir pasipriešinimo, aišku, ir paramos yra apriepties platinimo prasme. Dėl mokesčių vengimo komisija bejoja, ar tai yra tinkamiausia priemonė šiai problemai išspręsti, tai yra buhalterinės apskaitos priemonė, atsiskaitimo priemonė ir manome, kad būtų sudėtinga numatyti palankius mokesčių palankių mokesčių mokėjimo sistemą taikančias zonas, kitus dalykus į šį tekstą įtraukti. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, dėl vyriausybės lygmens, valdžios lygmens Mes manome, kad e, svarbu, kad informacija būtų atskleidžiama apie valstybę, tačiau svarbu, kad e, būtų atskleidžiama informacija apie mokėjimus, kurie mokami vyriausybėms, bet ir vietos savivaldybėms taip pat, tai yra aktualu ypatingai vietos bendruomenėms taip pat tas projekto lygmuo yra labai svarbus. Taryboje buvo bandoma šiek tiek sušvelninti formuluotės, o mes primiknai reikalavome, kad būtų išsaugota ši dalis, nes tai yra pasiūlymo esmė. E, tokiu būdu pasiektumėme daugiausia skaidrumo. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu poniai Hall, kuri apibendrins diskusijas. Ačiū už visas pastabas. Norėčiau grįžti prie keleto minčių. Pirmiausia, dėl žvejybos. Aš visiškai suprantu, kodėl kaip ir norima įtraukti šią sritį. Uh, tiesiog bandant išsiaiškinti, kokius mokėjimus gavo už tai įvairios vyriausybės, įvairios, įvairūs valdžios organai. E, pirma mano reakcija yra tokia, galbūt, galbūt nebūtų lengva tą padaryti šioje direktyvoje, nes kalba eina apie stambes nekotiruojamos įmonės arba kotiruojamas įmonės. Taigi nesu įsitikinusi, ar čia tos žvejybos įmonės ir žvejybos licenzijos yra išduodamos įmonėms, kurios patenka į šią kategoriją. Aišku, aš mielai apie tai pakalbėčiau su jumis, jeigu jūs matote kokiu tai alternatyvų. Dabar dėl uh, mokėjimų savivaldybėms. Ponas Deva kėlė šį klausimą ir taip pat komisijos atstovė tai minėjo, aš visiškai sutinku, tačiau e, vyriausybės savoka yra apibriešta 36 straipsnėje, kur apibrieštys. Teigiama, kad vyriausybė yra bet kokia vietos regioninė ar valdžios institucija valstybėje narėje arba trečioje šalyje, tai yra departamentas, agentūra arba įmonė, kuri yra kontroliuojama tos valdžios institucijos. Taigi šią prasme aš manau, kad įtraukėme uh, visą tą pagrindą. Įtraukėme visas tas institucijas ir vietos asociacijos irgi patektų iš apibriežti. Dar vienas dalykas, kas buvo paminėta, yra mokėjimas natūra. Čia irgi devintajame pakeitime apie tai yra kalbama. Tiesa, kad kai kurie projektai gali būti susijęs su korupcija, pavyzdžiui, mokyklos pastatymas ir tai gali, pinigai gali nusėsti kokio tai politiko kišenėse. Taip pat penktajame punkte yra kalbama, kad stambios įmonės ir viešos bendrovės, kurios veikia gavybos arba miškininkystės rytyje, privalo, kai yra skiriam, išmokami mokėjimai kiekvieno projekto atveju turi būti numatomi mokėjimų tipai ir taip pat mokėjimai, į tai eina ir mokėjimai natūra. Ir aš manau, kad e, tai reikštų bet kokius kitus, e, kokius tai e, paslaugas mokėjimus ar kažkokius tai, kažkokias tai dovanas, kurios būtų aktualios šią prasme. Na ir dar buvo kalbama apie tai, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp skaidrumo ir nepakenkti ES bendrovėms. Čia turime nepamiršti, kad geriausias ES bendrovės ir taip jau atsiskaito gan plačiai ir nėra jokių įrodymų, kad tos ES bendrovės, kurios skaidriai atsiskaito, kažkaip prarado, pate, pat, patyrė nuostolius, Tatoilas, pavyzdžiui, koncesijos sutartys ir tai pasirašo dar Angoloje, nors savanoriškai jie e, skaidriai atsiskaito už visus tos mokėjimus. Taigi aš manau, kad čia yra mūsų prievolė dabar siekti geriausio rezultato. Dėkoju. Ačiū poniai Hol už atliktą darbą ir už pastabas. Be jokios abejonės jūs žinote, kad pirmininkaujantį Daniją irgi nori, kad dėl šio teksto būtų dar prabalsuota iki pirmininkavimo pabaigos ir dėl šios priežasties mums teks dėl nuomonės balsuoti birželio ketvirtąją dieną ir dėl šios priežasties e, galutinis pateikimo terminas yra rytoj 12 val. dienos. Dabar perėsime prie Europos kaiminystės priemonės kūrimo klausimo. Čia yra keturi, keturios svarbios nuomonės AFETO komitetui. Tai yra pasiūlymas dėl reglamento, dėl finansavimo priemonės, kalbant apie išorės veiksmus, taip pat Europos kaiminystės priemonės, stabilumo priemonės, bendradarbiavimo su trečios šalimis šalimis ir partnerystės priemonė ir finansinė priemonė demokratijos ir žmogaus teisų skatinimui pasaulyje. Mes e, visas tas keturias temas aptarsime vieną po kitos ir pradėsime nuo nuomonės, kurią parengė ponas Deva dėl Europos kaiminystės priemonės. Prašau, ponė Deva, žodis jums. Uh, you, Dėkui, ponė pirmininkė. Uh, Na, tikriausiai pastebėjote, kad mano nuomonės projektai dėl šios labai svarbios priemonės e, AFET komitetui siūlau e, tik tais e, penkis pakeitimus. Ir pakeitimai yra susijęs su formuluočių sustiprinimu, liečiančiu e, sąsės tarp rehabilitacijos ir vystimosi, o taip pat e, sąsės su skurdo mažymo tikslai. E, Na, komisijos pasirinktas teisinis pagrindas ir geras, bet nepamirškime, kad turto kūrimas e, negali būti laikomas kovos su, tur, kovos su skurdu tikslu. Kai kalbame e, apie kovą su skurdu, gal nereikia kalbėti apie turto kūrimą. Na, o gal galvojant apie AFET sekretariato numatytą um, uždarą posėdį, galbūt mūsų komitete reikėtų sterkti tuos aspektus, kurie labiausiai rūpus mūsų komitete, jeigu norime, kad AFIT komitetas atsižvelgtų dalykus, kurie labiausiai rūpi DEVE komitetui. Taigi apsiribokime keliais svarbais dalykais. Dabar norėčiau trumpai nušviesti mano pakeitimų turinį. Pirmas pakeitimas dėl e, priemonės projekto pirmas straipsnio. Taigi, pavyzdžiui, ten kalbama apie skurdo mažinimo tikslus ir ten pirmame straipsnė kalbame apie komisijos siūlomą teisinį pagrindą. Antras, trečias ir ketvirtas pakeitimai dėl antro septinto straipsnio. Šiais pakeitimais siūloma uh, sustiprinti sąsajas tarp skurto mažinimo ir vystimosi, įskaitant perimą prie pagalbos įskirtinais atvejais, pavyzdžiui, po stichinių nelaimę arba krizių, link ilgalaikės vystimosi pagalbos, o taip pat ir turto kūrimo, kurio tikslas yra sumažinti skurdą. Penktas pakeitimas 20 straipsnio, tai paskutinis techninis pakeitimas, jis svarbus komisija nori dar sėki pasiekti, kad barniams priemonėms būtų nenumatytas galiojimo laikas. Pirma priemonė galioja iki 2020 metų <clears throat> gruodžio mėnesio. Norėtųsi žinoti kolegų nuomonės dėl šių pakeitimų. Na, mes vis labiau periname prie deleguotojų aktų procedūrų ir taigi dabar, kai kalbame apie šias priemonės, reikia galvoti ir apie platesnio pobūdžio klausimus susijusius su deleguotojų aktų procedūromis. Taigi norėtų susižinoti jūsų nuomonę dėl šių klausimų. Monsieur Norbert Neuss, vous avez la parole. Monsieur Norbert Neuss. Ja, Dank, Frau... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai džiugu ir man vėl matyti Jūs mūsų komitete. O kai dėl pana Dėvė paremtos nuomonės, tai mūsų frakcijos vardu e, iš esmės galiu pritarti jam. Na, taip tenka starti su daugybė techninių savokų, bet tai sąlygoja mūsų pagalbos e, greitą ir veiksmingą gyvendinimą. Ir tikrai tai yra svarbus dalykas, jeigu galvojame apie padėtį e, mūsų pietinės kaimininės šalis, kur vyko um, arabų pavasario judėjimas. Šios šalis yra nekantriai, kantrios laukia ES pagalbos ir aš manau, kad šių priemonių dėka mes galėtume tikslingai teikti pagalbą, o tas principas daugiau už daugiau yra labai priimtinas. Tai reiškia, kad jeigu um, vystimosi tendencijas yra tinkamas, tai tai pagalba būtų teikiama ir toliau. O jeigu vystimasis yra mm, lėtas, tai reikia pagalvoti, ar taikyti principą mažiau už mažiau. Nes Nes jeigu mes savo ruoštų nusiplausime rankas, tai, tai tiems bėdoje atsidūrusim žmonėms tai tikrai nepadės. Beje, ypač jeigu galvojame apie pietinės šalis, tai labai svarbu įtraukti kaiminystės politiką su šiomis šalėmis į platesnę ES Afrikos strategiją. Ir čia reikia galvoti apie tokius dalykus kaip kovą su klimato kaita šių šalių įtraukimą į daugia šalius tarptautinius susitarimus. Ir aš manau, kad mes kaip ES turime ieškoti tolimesnių papildomų sąjungų, ypač, pavyzdžiui, kalbant apie tokias temas kaip kova su klimato kaita. Na taip, svarbu geriau susijęti pagalbą. E, pavyzdžiui, pagalba stichinį nelaimų katastrofą atveju su tolimesne ilgalaikė pagalba. Ir aš manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti ilgalaikiai pagalbai. Paminėtas ir pilietinės visuomenės praėjusią savaitę dalyvavau struktūrizuotame bedaloge ir e, to dialogo metu girdėjau nemažai kritikos iš vietos valdžios institucijų atstovų, nes jiems daro įspūdis, kad teikiama pirmenybė pilietiniai visuomeniai, tačiau reikia atsižvelgti abu veikėjus. Mums reikia padėti kurti pilietinę visuomenę, tačiau ir e, padėdami vietos valdžios institucijai galime skatinti demokratizavimą decentralizuotų būdų. Mūsų manimu labai svarbu ir tai, kad mes kaip DV komitetas e, pasirūpinsime tuo, kad šiai komunistės politikos priemoniai lėšos nebūtų skirimas iš ECI. Na, o šiaip pranešėjas e, viską įvertino labai realiai, jo pasiūlymai realūs ir aš manau, kad jo pakeitimai bus palaikyti AFET komitete, o dėl antros straipsnio mes savo ruošų dar turėsime. Uh, pakeitimų, ten kalbam apie gamtinius išteklius ir čia atkreipsiu dėmesį į gėlo vandens išteklių ir jūros išteklių panaudojimo. Šiaip dėkojame ponui Dėvė ir labai palaikome jūsų pasirinktą principą. Ačiū. Jau įprasta, aišku, pasakyti, kad ponas Dėva. Uh, parengė puikų pranešimą, tai visiems žinomas, banalus toks dalykas ir tikrai būtų keista. Man atrodo, kitaip pasakyti, kadangi ponas Dieva, man atrodo, net nesugebėtų prastą pranešimą parengti. Antras dalykas, dabar dėl to, ką ponas Noizer pasakė, dėl DCI, dėl, dėl to, kad dėl DCI būtų galima finansavimą paimti iš kitų priemonių. Uh, reikia turėti omenyje, kad, na, kaip čia dabar iš, imsim iš Petro, kad aprengtumėm Paulių. Čia gal kaip e, Erasmas visiems. Na, aš gal nesu taip absoliučiai prieš, nes kažkur reikia tų pinigų surasti, bet reikia aiškiai visų pirma pasakyti, kokia dalis bus skirta vystimosi finansavimui, nes mums reikia turėti kažkokius tai skaičius, kažkokius tai procentus, kurie bus skirti um, vystamajame nedarbiavimui, kad būtų viskas aišku, kokios lėšos bus finansuotinos, nes aš dėl uh, vyst vystomojo bendarbiavimo ateities rengsiu pranešimą, taigi man reikėtų to, to iškumo ir dar kartą sveikinu kolega Dėvą. Ačiū, dabar žodis komisijai. Panas Andrės, Andros Jakob komisijos vardu kalbės. Uh, Ačiū pirmininkė. Andriu Jacobs iš DEFCO Europos komisijos Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už pranešimo projektą ir padėkoti komiteto nariams už jų užsakytus komentarus. Visų pirma, dėl skurdo mažinimo. Noriu pati ES, kaip jūs žinote, aišku, yra tvirtai pasirengusi vaidinti vadovaujantį vaidmenį, naikinant skurdą pasaulyje. Todėl mes turime tam skirtas dvi finansinės priemonės, kurių pagrindinis tikslas yra skurdo uh, naikinimas, tai yra DCI, vystoma bendradarbiavimo priemonė ir vystoma bendradarbiavimo fondas. Kaip, žino, kaip žinote, aišku, dėrybos vyksta dėl tolesnio finansavimo šio abiejų priemonių ir, ir su taryba, su parlamentu toliau yra derinami šie klausimai. Dabar dėl kaiminystės ir nuosios Europos kaiminystės priemonės. Skurdo mažinimas čia irgi yra labai svarbus tikslas greta kitų tikslų. Todėl mm, savo pasiūlyme dėl konkrečių tikslų 2.2d straipsnėje mes minime skurdo mažinimą. Tačiau skurdo mažinimas nėra vienintelis tikslas šiame regione, kadangi mm, kaiminystės valstybės turi savo specifiką, savo poreikius, kiekviena mm, atskirai ir aišku reikia juos spręsti greta skurdo mažinimo. Toliau 21 sutartis sutarties, ES sutarties straipsnis apibrėžia bendruosius ES išorės veiksmų, išorės santykių tikslus. Tai yra įtvirtinti tvarę ekonomiką, aplinkos tvaro vystimasi bei padėti valstybėms mažinti skurdą. Taigi, kalbant apie kaiminystės politikos priemonę, MAI pirmo straipsnio projektas atitinka sutarties aštuntą straipsnį, tai čia kalbama apie specialius santykius su mūsų kaiminėmis. Šis straipsnis, aštuntasis straipsnis yra Europos kaiminystės politikos ir ENI Europos kaiminysės politikos priemonės pagrindas. Dabar dėl jūsų pasiūlymo pakeisti NAI antrą straipsnį, mes galvojame, kad tai, ką jūs siūlote papildyti šiame tekste, jau tekste yra, galima tai rasti. Teksto rengimo metu ir tuose diskusijose, kurios jau yra įvykusios su taryba, uh, mes tengiasi išvengti to kalėdinės eglutės, kalėdinių pageidavimų sąrašo varianto, kad, tai yra, um, kad viskas būtų surašyta. Aišku, turtingumo kūrimas yra svarbus tikslas, tačiau mes norėjome tų uh, tikslų uh, sąrašą pernelik neplėsti, kad nebūtų daug ilgų puslapių, nes aišku, tas sąrašas niekuomet nebus išbaigtas. Dabar dėl septintos straipsnio mes galvojame, kad gali būti tinkama daryti nuorodą į pagalbą po krizės. Galbūt reikėtų kalbėti apie e, naudos gavėjų atsparumo stiprinimą, o ne jų e, atsparumo kūrimą. Mes galvojame, pavyzdžiui, apie pokrizinę pagalbą Libijai šiuo metu, bet mes galvojame, kad reikia būti atsargiems, kai formuluojame kažkokius tai tikslus susietinus su ilgalaikės trukmės uh, tikslais, nes pavyzdžiui, mūsų š, partnėse šalise po krizinė pagalba nebūtinai gali priversti, privesti prie um, vystimosi. Pavyzdžiui, dėl Libijos, tarkim, turbūt mes teiksime. Uh, Po krizinę pagalbą, bet nebūtinai galvosime apie vystomą pagalbą. Toliau dėl reglamento galutinės datos. Čia vėlgi horizontalus toks elementas, kuris būtų susijęs su visais reglamentų projektais reikėtų panalizuoti galbūt šį pakeitimą kartu su kitais, kitomis priemonėmis. Mes galvojame, koks būtų tos galutinės datos galimas poveikis. Pavyzdžiui, jeigu tai nebūtų susijęta su naujo reglamento dėrybų rezultatu, uh, kaip tada būtų su vykstančiais projektais, tarkim, jeigu reglamento teistis galiojimas pasibaigtų anksčiau, nei projektai būtų įgyveninti iki galo. Ir galiausiai dėl DAC, ką galima įtraukti į DAC, dėl to, kaip sureaguoti reiktų į vystomosius poreikius ir, ir šios priemonės įgyvenimą, aš gal sugrįšiu su atsakymais vėliau, nes mes dabar dirbame tais klausimais. Ačiū žodis vėl ponui Debai, jis apibendrės diskusijas. Ačiū ponė pirmininkė. Buvo įdomi mintis išsakyta dėl daugiau už daugiau ir mažiau už mažiau. Daugiau už daugiau yra gera paskata vystomo bendradarbiavimo politikoje mažiau už mažiau nepasiteisina, kadangi reikia numatyti ribas, kurių negalima jau peržengti, nes priešingų atveju žmonės badaus ir niekas nesuteikiama bus jiems jokia pagalba. Taigi reikia suprasti, kad yra moralinė dilema, nes gali būti tokių valstybių, kurios nepripažįsta mūsų demokratijos, žmogaus teisų, teisinės valstybės principų ir taisyklių, geros valdysenos principų, tačiau vis tiek negalime taikyti daugiau už daugiau ir mažiau už mažiau, nes jeigu taikysime mažiau už mažiau, ta šalis pradės badauti, badaus labiausiai pažeidžiami žmonės, taigi reikia riboti mažiau už mažiau, daugiau už daugiau, riboti kaip ir nereikia. Čazas labai gražiai pasisakė apie nuomonę, bet aš turėčiau pirmiausia padėkoti komiteto sekretoriatui, kurie puikiai dirbo, padėjo man renkti šią nuomonę, taigi aš norėčiau jiems pirmiausia už tai padėkoti. Man juokinga ir kvaila, kai komisija teigia, kad jie negali įtraukti uh, skurdo mažinimo ir turto kūrimo savokų. Jeigu bendrai pažvelgtumėme į situaciją, yra 60 milijardų eurų kasmet, su kuriais mes kuriais disponuojame. Ir yra 60 milijardų eurų per metus, kuriuos galime skirti maždaug milijardui žmonių. Na, nereikia baigti aukštosios matematikos, kad suprastumėme, kad milijardas žmonių gauna 60 milijardų, tai reiškia 60 eurų per metus Tai yra 16 euro centų per dieną. Ar šioje salėje, ponė pirmininkė, yra žmonių, kurie galėtų man pasakyti, kad sumažinsime skurdą teikdami 16 euro centų per dieną e, neturtingiam žmonėms? Aišku, kad ne. Taigi pakalbėkime apie turto kūrimą. 16 euro centų, su jais nieko nenuveiksime tiesiog tai tik tai nieko neduos. Reikia sukurti struktūrą, kaip iš tos, to 16 euro centų galima būtų sukurti 2 eurus. O tokių pinigų išdalymas skurdo nesumažins. Taigi nedalinkime tų pinigų štai taip ir nevadinkime to skurdo mažinimo, nes taip nėra. Pinigų dalymas yra priemonė turtui sukurti, tam, kad 2 ar 3 eurai žmogui būtų suteikiama per dieną, o ne 16 euro centų. Ačiū. Merci beaucoup. Dėkoju. Norėčiau priminti, kad pakeitimo patikimo terminas yra trečiadienis, gegužės 30-12 val. dienos ir dėl nuomonės mes balsuosime Birželio 19 dienos posėdėje AFET komitetas dėl pranešimo e, balsuos Liepos 9 dieną. Dabar perėsime Prie partnerystės priemonės kūrimo, bendradarbiavimų su trečiosiomis šalimis. Čia mūsų pranešėjas yra ponas Gerero Salom. Ir aš iš karto ir suteikiu Jums žodį. Pristatykite savo nuomonę, prašau. Sí, <coughs> muchas gracias. Dėkuoju. Pone pirmininkė, sveikas grįžus į mūsų komitetą. Po tokio įdomaus, e, dinamiško jūsų politinio gyvenimo etapo. Na ir tuo metu, kai jūs kovote už savo idėjas Prancūzijos rinkimų kampanijoje, jūs pavadavo ponę Strifler, kuri e, vis dėlto buvo labai lojali ir laikėsi mūsų komiteto bendros politikos. Taigi dėkuoju už abu dalykus. Dėl mano parengtos nuomonės. Tai iš esmės pripažįstame štai ką. Na, mes matėme, kaip buvo kuriama ta priemonė, kuri, kuria bus keičiama kita priemonė. Ir šiuo atveju pakeis, pakeistas ne tik pavadimas, bet ir priemonės kokybė. 2013 metais, iki, iki, ta priemonė, kuri galios iki 2013 metais, buvo vadinama e, dra, pramoni, bendradarbiavimo su pr, išsivyštinant sprendimų šalimis priemonė. Na ir dabar šią priemonę vadinsime asociacijos priemonė. Tai reiškia, kad dabar daug labiau stelkiama į politinius e, prekybinius santykius šiame priemonėje. Ir dabar praėjo tik tais septyneri metai nuo tada, kai buvo e, įsigaliosiu 2007 metais senoji priemonė ir iki 2013 metų, kai įsigalios nauja priemonė. Tačiau šiuo laikotarpiu pasaulyje vyko daug naujų dalykų. Na ir be abejo, svarbiausia yra tai, jog e, labai išsiveržė prieki kai kurios augančios ekonomikos šalis, kaip kad pavyzdžiui Kinija, Indija ir Brazilija ir kitos šalis. Taigi dabar su šiomis šalimis e, e, palaikome labai svarbius tiek komercinius, priekybinius, tiek ir politinius e, santykius, kurie yra svarbus visame pas, pasaulinėme kontekste. Ir šie santykiai yra svarbus ne vien tik tais e, vystimosi kontekste, e, prekybos kontekste, bet visapusiškai yra svarbus. Ir vėlgi, ES šiuo laikotarpiu sušlabavo ekonomiką ir to pasakoje susilpnėjo gerokai ir mūsų bendradarbiavimo politika. Ir taip pat e, šiame laikotarpėje keitės ir pasauliniai iššūkiai, bent keletas iš jų. Na, šiek tiek sumažės susirūpinimas dėl klimato kaitos, galbūt e, mažiau skiriama dėmesio šiam iššūkiui, nes e, kai kurios šalis ekonominė krizika pasinaudojo kaip argumentu mažiau skirti dėmesio šiam klausimui. Taip pat mažiau skirima dėmesio migracijos klausimams, o išaugo susirūpinimas dėl apsirūpinimų maistu pasaulyje. Taigi, žvelgiant iš šios perspektyvos, komisija siūlo e, susitelkti labiausiai į priekybos aspektus. E, santykiuose su e, užsienio šalimis, nes tikimasi, kad per šią, kad šios e, asociacijos priemonės dėka galima bus įgyvendinti strategiją 2020 ir užtikrinti bendradarbiavimą regionių vietos ir nacionalinių lygių, taip pat pasinaudoti priekybos ryšiais ir suteikti galimybę uh, E, įmonėms. Tai tikriausiai ponas Deves pasidžiaugs ši, šiomis prekybos galimybėmis, investicijų galimybėmis. O taip pat tuo siekiama, pas, kad ES būtų matoma pasaulyje visais jos rakursais. Na ir aišku, ši pozicija yra smarkiai ginama tiek AFETO komitete, tiek ir tarptautinės prekybos komitete dėl jau paties šios, pačio šios klausimo esmės. Nu, no, o mes iš mūsų komiteto <clears throat> perspektyvos norime nešti e, vystimas ir vystoma bendradarbiavimo politikos aspektus į šią priemonę tam, kad e, į priekybos ir bendradarbiavimo aspektus būtų pažvelgta iš platesnės perspektyvos. Nuomonė atsižvelgime į tai, jog e, gerokai skiriasi tos šalis, kurių ekonomikai pač sparčiai vystėsi pastar, per pastarą dešimtmetį. Pavyzdžiui, Kinijoje E, daugybė milijonų žmonių išbrido iš skurdo, tačiau vis dėlto šiuose šalyse lieka daug skurde gyvenančių žmonių ir yra didelių lisatotrukis tarp regionų, tarp kartų, tarp lyčių, tarp e, skirtingą išsilavimą turinčių gyventojų sluoksnių. Todėl manome, kad vystydami mūsų priekybinius santykius turime atsižvelgti tai, kad šiuose šalyse gerokai išaugo pajamų kiekvienam gyventojui skaičius, tačiau išliko didelis atroturkis tarp skirtingų gyventojų sluoksnių šiose šalyse ir reikia kovoti su ši neligybė. Na, kadangi kalbame iš esmės apie prekybinius santykius, tai iš esmės šiuos santykius reikia derinti su pagrindinėmis ES vertinis ir principais, kuriuos giname tiek parlamente, tiek ES ir mūsų komitete. Ir vystimosi priemonės turėtume derinti su kitomis turimomis priemonėmis, skirtomis vystimam bendradarbiavimui. Taip pat nuomonė atkreipi dėmesį tai, jog reikia užtikrinti stebėsiną. Tai yra e, nepamesti iš akių tų taikomų, taikomų priemonių, stebėti, kaip jos pasitvirtina ir pasiekti, kad parlamentas būtų informuojamas apie pasiektus rezultatus ir turėtų galimybę išdėstyti savo nuomonę. Na ir yra dar vienas svarbus aspektas. Mes pritarėme tam, kad iš šios santykius būtų trauktas ir privatus sektorius, tačiau privatus sektorius susipareigoti ginti tokius dalykus kaip darbuotojų teisės, aplinkosauginius aspektus bei tam tikrus principus, kuriuos paprastai mes giname mūsų komitete. Na ir galiausiai atkreipsiu dėmesį, kad tiek šioje, tiek ir kitose srityse turime siekti pritinės vertės kuria, kurios ES tikisi iš kiekvienos valstybės narės indėlio. Ir manau, kad vykdydami tokias priemonės pasieksime daugiau, negu kad tas priemonė, nes gyvenintų kiekviena valstybė narė e, atskirai. Ir todėl raginame, kad ir AFET komitetas atsižvelgtų į šią pridinę vertę ir ta pridėtinė vertė visuomet pasiekiama ir nus, jeigu veiksmus vykdo Europos sąjunga ir manome, kad reikia nuolatos įvertinant e, šios priemonės rezultatus atsižvelgti į tą pridėtinę vertę, nes tai svarbus uh, kriterijus, kuris leidžia įvertinti šios priemonės įgyvenimą praktiškai. Na ir e, ši priemonė bus kiek kitokia negu ankstesnė. Jos atveju daugiausiai sutelkiama į priekybinius tarptautinius santykių aspektus. Ir manau, kad mes kaip devio komitetas turime teikti pakeitimų, kurie atitinka mūsų um, komiteto principus. Ir tokiu būdu būtų pašlifuoti tam tikri pranešimo straipsniai. Ačiū žodis, pana Gerėtė. Ačiū pirmininkė. Mane labai spaudžia laikas, nes aš turiu vykti į Luxemburgą 18.30, tai mm, aš gal neturėsiu galimybės iki galo išklausyti komisijos atsakymo, kurį aš iškėliau. Dėl kolegos pranešimo bet e, noriu pasakyti, kad labai svarbu nuolat vertinti priemonės, kurios yra finansuojamos pagal, šią, pagal šį instrumentą ir labai svarbu, kad aiškus, aiškiai būtų diferencijavimas daromas, kaip ir komisija siūlo, dėl uh, veikimo visų sąlygų modus operandis, kaip bus išmokamos lėšos pagal naująją partnerystės priemonę. Jei teisingai supratau, aš mm, visą tai analizuoju galvodamas apie mano praneš, būsimą pranešimą e, dėl e, vystimos ateities. Aš taip suprantu, kad čia reikia galvoti apie vidutinės pajamas gaunančių valstybių, tos įimo su vystimusi. Tai aš galvoju, kaip dabar čia komisija, kaip tie išmokėjimai bus daromi. Ar Ar čia kalbame apie NPI? Ar čia bus taip pat ir vystimos pagalbos kontekste daromi išmokėjimai, kai bus su diferencijavimu tuomet? Antras dalykas, mes jau analizavome Latinų Amerikoje, kaip sekasi valstybėms, kurios gavo DCI pagalbos per šį finansavimo laikotarpį ypač analizuodami konkrečiai galvojame ypač apie mm, augančios ekonomikos valstybės, kad galbūt jos neturėtų gauti vystomą pagalbą vystamojo bendradarbiavimo pagalbos, bet būtų galima galvoti apie tam tikrą trikampį ES, augančios e, ekonomikos valstybė ir mm, naudos gavėja galutinė būtų besivystanti valstybė. Ta augančios ekonomikos valstybė būtų kaip tarpininkė. Taigi aš galvoju, kaip ateityje komisija galvoja finansuoti tokio tipo operacijas. Ar tokio trikampio formos ta, tas finansavimas būtų kaip DCI finansavimas teikiamas, ar būtų galvojama apie tą tarpinę valstybę, mm, kad nebūtų tada jai galimybės gauti pagal e, paramos e, vyriausybei, kas imtųsi vadovaujančio vaidmens šiuo atveju. Tai tokie būtų mano klausimai komisijai. Aš jau esu kėlęs klausimų tokių komisijai, tačiau iki šios dienos dar aiškių atsakymų negavau. Ar komisija ateityje įsipareigotų riboti e, dotacijas valstybės, valstybėms naudos gavėjams, kur yra kalbama tik tai apie techninę pagalbą? Ponas Dėva. Uh, Ačiū pirmininkė. Labai gerbiu Enriko, jo nuomonę ir labai atidžiai išklausiau, ką jūs pasakėte. Nes ką jūs pasakėte yra labai svarbu. Tačiau šiame pranešime kalbama apie E, partnerystė su trečiosiomis šalimis ir čia yra labai daug įvairios filosofijos ir žinių integruota. Man atrodo, mes kaip komitetas ar komisija neturime galimybės, neturime pakankamai laiko viską žurnalizuoti. Nuo 60 iki 90 metų besivystantis pasaulis e, dar labiau nuskurdo, o ne praturtėjo. O išsivystęs pasaulis praturtėjo. Nuo 90 iki 2012 metų besivysantis pasaulis vystėsi ir turtingėjo. Tuo tarpu išsivystęs pasaulis tapo neturtingesnis. Ir niekas neanalizuoja, kaip per pastarosius 20 metų besivystančios valstybės visiškai pakeitė savo uh, smukimo tendencijas į visiškai kitokias. Aš nežinau, koks yra jų tas pranašumas, kaip jos praturtėjo. Paskutinį mėnesį Brazilija perėmė Junktinė karalystė, pralenkė Junktinė karalystė ir tapo penktąją pagal dydį ekonomiką pasaulyje. Šokas, tačiau taip yra. Daugelis Latino Amerikos valstybių dabar tapo vidutinių pajamų valstybėmis. E, Rytų Azija, Azijos tigrai tą jau seniau yra įsitvirtinęs tokias pozicijas. Afrika, kaip ekonomistai sako, e, tikrai pasižymi fenomenaliu augimu. Kai kurios valstybės Afrikoje taps labai išsivyšusios, e, bus vidutinių pajamų, gal netgi dar toliau nužengs. Taigi, kas vyksta? Kokiu būdu joms pavyko tai padaryti ir kas vyksta su mumis, kad pas mus augimo nebėra. Augimas ten, pas juos. Kas analizuoja tai? Kiekvieną konkretų atvejį. Kas vyksta besivystančiose valstybėse, dėl ko jos džiaugiasi tokiu augimu. Ir kokios būtų pamokos, kurių turėtumėm pasimokyti iš to ir pritaikyti savo šalise, kur nematome augimo. Man atrodo, tai yra daug platesnės diskusijos nei šis pranešimas. Bet man atrodo, kad e, toks pasiūlymas būtų kaip tik laiku, kad mes turėtumėm pabandyti suprasti tuos veiksnius, dėl kurių Brazilija nuo labai neturtingos valstybės su e, labai dideliu lušnynų skaičiumi, aišku, jų dar yra, dabar pasidarė turtingesnė nei Junktinė karalystė. Kodėl Kinija 300 milijonų žmonių ištraukė iš skurdo. Kas atsitiko su Tanzanija, su kitomis Afrikos valstybėmis, kad jos tapo turtingos. Vieną dieną Tanzanija pralenks ir Junktinė karalystė savo turtu. Taigi, kas ten pasisekė, kokie yra veiksniai, ar jie tyčia ar netyčia susiformavo, ar buvo suformuoti tų valstybių. Aš nežinau, kokie yra tie kiti veiksniai, kurie tyčia ar netyčia pas mus buvo suformuoti neteisingai ar teisingai. Kodėl Ispanijoje yra toks nedarbo lygis, kodėl Pietų, Amerikoje, Pietų Europoje e, nėra augimo. Uh, kodėl Didžiojo Britanijoje nulinis augimas. Aišku, bankų krizė, tačiau tai visiškai nesusi, nesusiję dalykai su ekonomikos augimu. Atsakymų aš nežinau, bet manau, turėtumėm pasinaudoti šiuo pranešimu ir kitais dalykais, kuriuos dabar svarstome ir pabandyti suvokti tuos veiksnius, kurie lemia tokius dalykus. Aš esu mokslininkas ir aš mastau labai moksliškai. Uh, Man atrodo, kad tikrai būtų prasminga čia parlamente panalizuoti, kodėl Brazilija, daugelis kitų Latino Amerikos valstybių 90-metį buvo visiškai prarastos valstybės ir dabar vidutinių pajamų tapo valstybėmis. Ka, aš būčiau dėkingas už tokias analizės. A, a madam, ačiū. Pone Oži, e, iš Europos komisijos pusės pasisakys apie šią partnerystės priemonę. The... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Elis Matthew iš išorės veiksmų tarnybos. Mes kartu dirbame su užsienio politikos priemonių padaliniu Europos komisijoje. Dėl šios priemonės ir norėčiau sureaguoti tai, ką sakė pra pirmininkė ir kiti pasisakė kolegos ir bandysiu atsakyti keletą klausimų, nors gal detaliai jų nekomentuosiu ir nekalbėsiu detaliai apie siūlomus pakeitimus, kurie, manau, kad aiškiai atspindi ir pagrindinius komiteto prioritetus. Tiesiog norėčiau priminti pagrindinius partnerystės priemonės elementus tame siūlyme, kurį pateikė komisija bendrai sureaguodamas į tai, kas buvo pasakyta. Partnerystės priemonė yra pasiūlymų paketo dalis, kuris, kuri buvo patvirtinta kolegijos gruodžio mėnesį, kur buvo numatyta bendra finansavimo programa išorės veiksmų srityje ir naujas tame pakete elementas yra partner, naujoji partnerystės priemonė. Tai yra nauja išorės politikos priemonė skatinant ES interesus pasauliniu mastu. Taigi priešingai nei buvus, buv, buvęs ICI plus pramonių valstybių priemonė, kuri buvo geografinė prasme ribota, dabar yra numatyta platesnė priemonė ir pranešėjas pritarė tam, kad išorės veiksmų politika turi būti integruojama į strategiją 2020, taip pat sprendžiant energetikos saugumo, aplinkosaugos klausimus. Irgi reikalinga sustiprinti ES pozicijas pasaulinėje arenoje ir diplomatijoje diplomatijos veiksmus ir panašiai. Taigi partnerystės priemonė, aišku, papildys e, vystamo bendradarbiavimo priemonę, įskaitant ir skurdo mažimo tikslus, taip pat kalba eis apie kitus klausimus, ne vien tik tai vystomo bendradarbiavimo klausimus šalia ODI reikalavimų. Ir kalba eina apie tas valstybės, kurios įgauna vis daugiau įtakos pasaulinėje arenoje. Taigi šalia CDI e CDI priemonės, ši priemonė skatins pasaulinius interesus, kurių neįmanoma buvo skatinti turimomis priemonėmis, nes egzistavo tam tikra spraga. Taigi dabar bandoma dirbti veiksmingai su tomis šalimis, kurios yra strategiškai svarbios ES, skatinti politikos dialogus, propaguojant interesus ir taip pat tikimės, kad partnerystės priemonės vaidins svarbu vaidmenį skatinant ES santykius su strateginiais partneriais, tokiais kaip Brazilija, Rusija, Kinija, Indija ir taip pat e, nusistovėjusiais partneriais JAF, Kanada, Japonija, Korejos Respublika ir kitomis šalimis. Taigi partnerystės priemonė nėra pagalbos priemonė, ji nekeičia vystomo bendradarbiavimo priemonės ir nėra čia svarbiausia pagalbos logika. Uh, ši priemonė būtų naudojama finansuojant infrastruktūros projektus ir tai yra akivaizdu, pažvelgus į finansinį paketą. Jis iš tiesų nedidelis, lygnant su tuo, kas numatyta kaimynystės politikoje, vystoma bendradarbiavimo pasirinkimo narystiai priemonėse. Aišku, reiks labai atidžiai pasižiūrėti ir pridinės vertės aspektą. Pranešėjas irgi apie tai užsiminė ir po jo pasisakęs kolega taip pat, taigi reikia nepamiršti ir to, kad vidutinių pajamų šalys, kurios palaipsniui jau vis mažiau gauna paramos pagal DCI priemonę. Tuomet, todėl bus numatytos regioninės programos, Ir pagal tokias programas to šalis gaus paramą, taigi nėra taip, kad jos visiškai yra nustumiamos į šalį. Na ir tai iš principo apibendrina mūsų bendrą vertinimą. Na ir aš bandžiau ir atsakyti į keletą klausimų ir mes aišku laukiame jūsų nuomonės e, AFET komiteto pranešimui. Dėkoju. Dėkoju. Pone Gerero, jūs dabar galite apibendinti diskusijas. Dėkoju. Tiesą sakant, nuskambėjo du klausimai. Tai pirmiausia, tai klausimas komisijai ir komisija atsakė, o kitas klausimas yra susijęs su tuo, kaip čia dabar yra kad tas mažiaus visičios šalis e, sparčiau augo ekonomiškai, o išsivyčiosios šalis ekonomiškai santykinai nuskurdo. Taigi manau, kad čia reikėtų galbūt pažvelgti į ekonomikos istorijos, ekonomikos istoriją. Tai yra tos šalis, kurios uh, turi gamtinių išteklių ir gyventojų išteklių ir prieiga prie rinkos, tos uh, tose šalise rinkos auks greičiau negu tos, kurios galbūt yra svyčiusios. Pavyzdžiui, pietinėse šalise 90-metyje e, e, vyko spartus augimas rytų, centrinės Europos šalise dabar ekonomikai vystosi labai sparčiai, tačiau manau, kad tikrai šis klausimas vertas pamastymų. Na ir ponas Deve uždavė šį klausimą ir gal tikrai vertėtų pasigilinti į tai, kaip e, vyks ekonominė raida e, tam tikrose šalyse. Na, apibendrimas galiu pasakyti štai kas. Na, suprantu, kad dabar vis dėlto galiausiai ekonominių požiūrių Junktinė karalystė lengia Braziliją bet tai, kad e, ekonomikos augimas yra spartesnis Brazilyje šiuo metu negu Junktinėje karalystėje, tai, tai galbūt tai verta įsigilinti į šalį, tačiau neveikia, nevertėtų galbūt e, sielotis su Junktinės karalystės gyventams, kad Brazilijos apsilenktų. Nous allons voter. Kągi, dėl šios nuomonės balsuosime gegužės 15 dieną, o atsiprašau, 15 dienos reikia pateikti pakeitimus, o balsuosime birželio 4 dieną. Afetas dėl pranešimo balsuos Liepos 9 dieną. Dabar pereisime prie stabilumo priemonės. Ir ponas Kristian Danpreda yra nuomonės referentas. Jo šiandien nėra. Jis sugrįžęs į Bukareštą. Ponas Ponga sutiko mielai pristatyti tą pranešimą, tą nuomonę. Taigi prašau, ponia Ponga. Ir norėčiau paprašyti kalbėti, kuo galima greičiau, nes šiek tiek vėluojame pagal darbo atvarkę. Ačiū, ponia Pirinkė, labai greitai, nes čia Dan Preda parengė nuomonę mūsų komitetui. Kalba eina apie stabilumo priemonės sukūrimą. Stabilumo priemonė yra esminė priemonė siekiant bendradarbiavimo, vystomojo bendradarbiavimo krizės sąlygomis. Tai yra paskutinio, paskutinė tokia priemonė ištikus politiniai kriziai ar gaivaliniai nelaimiai, dėl kurios kyla pavojus stabilumui. Stabilumo priemonė ES teikia pirminę pagalbą skubos atveju ir sukuria pagrindą vystomą bendradarbiavimo politikai su trečiosiomis šalėmis. Ponas e, Dampreda mano, kad e, peržiūrint šią priemonę komisija turi išsaugoti pagrindinius bruožus ir taip pat padidinti lankstumą. Tai yra esminis, turi būti esminis instrumento bruožas. Na ir trys pastebėjimai. Pirmiausia, dėl šiai, šiai priemoniai skiriamo finansavimo, taip pat ilgalaikių veiksmų finansavimo. Ir trečias dalykas dėl to, kad tekste yra numatytas pasiūlymas dėl įgyvendinimo finansinių įgyvendinimo priemonių ir priemonės vertinimo mechanizmo. Ponas Dampredas sveikina tai, kad priemoniai skiriamas didesnis finansavimas, daugiau nei 40 procentų yra didinamas finansavimas, tai yra maždaug 3 milijardai eurų. Tačiau to nepakaks tam, kad būtų galima įtraukti vairius veiksmus, kūrimas ES pagal šią priemonę, norint didinti inic... finansavimo iniciatyvoms, kurių tikslas yra mažinti konfliktą per perinamąjį laikotarpį. Europo... Laikotarpį ES turi tinkamą skirti finansavimą šiai priemonėje ateityje. Kitas dalykas, kalbant apie finansų paskirstimą Ponas Dampreda pažymi, kad Europos komisija siūlo atitinkamą finansavimo sumą numatyti trumpo, trump, trump, trumpalaikiams veiksmams. Tačiau tekste nėra numatytas minimalus paskirstimo procentas, kiek skiriama ilgalaikiams veiksmams, o tai yra labai svarbu, siekiant užtikrinti situacijos stabilizavimą po krizės ir dėl to finansavimas e, tokiems projektams nėra įmanomas iš kitų geografinių ar horizontalių priemonių. Tai turėtų būti vystomojo bendradarbiavimo politikos pagrindas po krizės bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis. Dėl to e, ponas Damfredan siūlo numatyti 20 procentų minimalų finansavimą tiems projektams, kurie yra finansuojami pagal ketvirtąjį ir penktąjį straipsnį. Taip pat ponas Dampreda mano, kad toks finansa, tokį finansavimą galėtų lydėti kitos priemonės, kurios užtikrintų daugiau skai, darnumo tarp išorės finansavimo priemonių tam, kad būtų galima užtikrinti efektyvų finansavimą, tęsiant tuos projektus, kurie buvo pradėti pagal EDS priemonę. Jeigu nėra numa, įmanoma numatyti tokių nuostatų E, šiame dokumente ponas Dampreda mano, kad šis aspektas turi būti traukiamas į kitų finansinių priemonių peržiūrą. Na ir kalbant apie techninius dalykus, ponas Dampreda mano, kad tekste turėtų būti numatytos konkrečios nuostatos dėl metinių ataskaitų. Jeigu dabartinės peržiūros tikslas yra supaprastinti šią priemonę, tai neturi būti daroma aiškumo sąskaita. Taigi, nor, norima, kad pasiūlyme būtų numatytos konkrečios nuostatos dėl įvertinimo, dėl patvirtintų priemonių įvertinimo. Taip pat e, veiklos rodikliai turėtų būti numatyti, tokiu būtų būtų galima sustiprinti pagal šią priemonę finansuojamų projektų efektyvumą. Dėkuoju. Merci beaucoup. Je donne la... Ačiū. Suteiksiu žodį komisijai kad ji galėtų pristatyti savo poziciją dėl šios nuomonės. Panas Mikael Doyle komisijos vardu turėtų kalbėti, man taip sakė. Ja, de la, la komis... Nieko nėra iš komisijos. Sorry, yes, uh, Michael Doyle speaking. Um... Nerdas Michael Doyle, esu. Uh, komisijos užsienio politikos priemonių skyrius. Na, buvo kalbama apie 20 procentų minimalią ribę 4-5 straipsnį. Norėčiau patikslinti. Dokumente matau, kad e, daroma nuorada apie mažiausiai 20 procentų 4 straipsnį 16 pakeitime. Taigi gal čia reikėtų patikslinti. Tai ir padarysiu. Na šiaip, e, kaip ir nėra tiesioginių klausimų mums, į kurias turėtume šiandien atsakyti po pietų, jeigu supra, neteisingai supratau, tai prašom pataisyti mane ir priminti. Ačiū, ponia Ponga, ar norėtumėt kažką pridurti? Plus, pour... Nieko tokio pirmininkė, galim netęsti tų diskusijų. Kali. Tuomet informuoju, kad terminas pateikti pakeitimams e, dėl šios nuomonės yra trečiadienis, birželio 6 diena vidudinis. Balsuosime savo posėdėje birželio 19 dieną, o AFET dėl savo pranešimo balsuos Liepos 10 dieną. Nous avons maintenant l'instrument. Toliau. Finansinė priemonė dėl demokratijos ir žmogaus teisų propagavimo pasaulyje, ponas Kačmarek, turėtų pristatyti šią nuomonę, bet jo nėra dar. Tai gal lukterkim minutėlę, aš manau, kad jis tikrai ateis. Tada geriau Pereikime prie kitos nuomonės, dėl ko aš pati esu pranešėję. Tai yra rekomendacija tarybai rengiantis 67-ąją jungtinių tautų visuotinės visuotės asamblėjos sesijai. Čia mm, turime afetui pateikti nuomonę. Tradiciškai palieka e, mūsų komitetui tikrai daug vietos, daug erdvės pateikti savo nuomonę dėl vystimosi. Uh, Taigi pristatysiu nuomonę. Eina kalba apie tūkstantmečio tikslus. Kaip žinote, 2015 metai yra tūkstantmečio vystimosi tikslų gyvenimo terminas tikrai labai svarbu yra kalbėti apie skurdo mažinimą, vaikų mirtingumo mažinimą, prieigą prie švaraus vandens, Tai yra šie pagrindiniai tikslai. Tačiau 2015 metai labai sparčiai artėja. Problema šiandien būtų, ką darysime po 2015 metų, kokį politinį impulsą duosime, pavyzdžiui, skurdo mažinimo tikslui. Reikia pasinaudoti atsiradusių politinių pagreičių ir Junktinių tautų generalinės asamblėjos 67 sesiją, kad su visa energija toliau dirbtumėm dėl tų tikslų. Čia trys mm, pasiūlymai arba, ati, arba pratesti tą datą, pasakyti, kad tūkstantmečio vystimosi tikslai vis dar yra aktualūs ir jų neįgyvensime iki 2015 metų, taigi reikia pratesti tą terminą. Toliau galima kažką tai padaryti toliau pasiremiant tuo pagrindu, ką mes esame jau padarę iki šiol, arba galima iš viso iš esmės pakeisti tikslus. Šiuo momentu mums reikėtų gauti daugiau informacijos. Ir esu tikra, kad komisija mus informuos apie tai, kokia dabar yra įvertinimo situacija, tai yra, ko jau mes esame pasiekę iki šiol, kokios yra dėrybos vedamos jau dėl to, ką planuojama daryti po 2015 metų. Akivaizdu, kad uh, nėra pakankamai gyventi šie tikslai ir po 2015 metų būtina keisti darbo metodus, reikia pilietinę visuomenę labiau integruoti, pačias besivystančias valstybės reikia labiau įtraukti šį darbą, reikia sukurti žymių asmenybių grupę jungtinėse tautose, kuri užtikrintų, kad būtų regioninė pusiausvyra, lyčių pusiausvyra, kad nebūtų lėšos švaistomos kad būtų atstovaujama besivystančioms valstybėms, akademiniam pasauliu, pilietiniai visuomeniai, žiniaslaidai, NVO, politikos kuriems. Tai yra, kad būtų išplėstas tas ratas tų, kurie dalyvau šiuose procesuose. Suteikčiau žodį tiem, kas dar iki šiol nėra išsakę savo pozicijos, nes mm, daugiau kaip 50 metų mes teikiame tą e, vystomą pagalbą, pažiūrėjau, Zambijoje ir nedaug kas yra pasikeitę. Labai svarbu, aišku, krizės laikotarpiu, kai daugelis valstybių sumažino savo skiriamą dalį besivystimoje e, pagalbai, reikia turėti omenyje, kad jeigu e, tie įsipareigojimai mažės, mes nepasieksime tūkstantmečio vystimosi tikslų. Uh, O įsipareigojimai yra duoti toliau numatyti lėšų kovai su klimato kaita. Kol kas tų finansų skirta nėra pagal tos įsipareigojimus. Taigi, man atrodo, minimumas būtų, kad ES įsipareigotų Rio plus 20 įgyvendinti minimum minimum laikytis e, Romos sutarimo dėl a, maisto tiekimo, kad kovotų su spekulacija maisto produktais. Tai yra sritis, kur tikrai e, didžiausią nesėkmę stebime pastaraisiais metais keliariais, kad um, pirminių žaliavinių prekių rinkoje, maisto produktų rinkoje yra didžiulės spekulacijos toliau vykstančios. Uh, Taip pat turime uh, užkirsti kelią tam, kad po uh, sausros iš karto seka baisus badas. Pavyzdžiui, Sahelija matome, reikia pasistengti atskirti tuos du reiškinius. Toliau reikia koordinuoti pagalbą vystimus ir pagalba, kuri yra skiriama kaip esant kriziai, humanitarnė pagalba. Mes žinome taip pat, kad 10 milijonų hektarų kasmet yra nuperkami įvairių subjektų, įvairių valstybių įvairių įmonių, kurios e, paskui nuniokoja tą žemę iš. E, ji tampa visiškai nederlinga nu, ir ta, ta, ta žemė yra naudojama e, auginti kultūras, kurios skirtos kūrui. Yra susitarimas, bet kol kas yra tik tai savanoriškas, kad nebūtų uh, Um, tai netinkamai naudojami uh, žemės plotai. Reikia, kad tas susitarimas taptų privalomas. Mes taip pat turime sustiprinti jungtinių tautų vaidmenį teikiant humanitarnę pagalbą. Taip pat ES indėlis turi būti daug didesnis, sprendžiant konfliktus su Somalio kišulyje ir taip pat sprendžiant um, apsirūpinimo maistų problemas. Ar būtų kas norėtų pasisakyti šio klausimu? Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Nes tai, ką jūs sakėte, Tai iš tikrųjų, tam galiu pritarti. Prieš keletą dienų nu, galime sutikti su pane Helen Clark ir kaip tik su ja ir aptarėme visus šiuos klausimus. Ir ji nurodė, kad dar reikėtų dėti daug pastangų iki 2015 metų. Taigi Iš tikrųjų, vienas iš tūkstančių vystimas tikslų yra ypatingai svarbus ir tai yra ypač susijęs su šeimos planavimu. Taigi, ši tema yra svarbi, perspektyvi ir tiesiog reikia daug dirbti. Taip pat e, Helen Clark. Tai yra uh, E, žemių kaupimo, dervingų, der, derlingų žemių kaupimo tema yra labai sudėtinga ir manau, kad mūsų komitete šiam klausimui turėtume skirti daug dėmesio. Tai iš tikrųjų prioritetinis klausimas mūsų komitetui. Mūsų uh, e, frakcija mano, kad ši tūkstančio vystymėsių tikslai ir toliau išlieka prioritetu ir taip pat šeimos planavimo klausimas ir iš tikrųjų labai svarbus ir žemė kaupimo klausimas taip pat svarbus ir jo nereikia pamesti iš akių. Ačiū. Dabar žodis komisijai. Ne, atsiprašau, ponės Strifler dar prašė žodžio. Pirmininkė, labai trumpai ne aš noriu pasisakyti, o ponas Prėda prašė pasisakyti vietoj jo. Taigi noriu visų pirma padėkoti ponė Vaižaly už labai kokybiškai parengtą nuomonę, kurie atspindi e, Dėvė komiteto poziciją. Ir e, panas Prieda yra šešėlinis pranešėjas EPP frakcijos vardu, e, kadangi yra rengiamas Junktinių tautų generalinės asamblėjos 67 sesijai, reikia galvoti apie 2015 metus ir tūkstantmečio vystimosi tikslų įgyvenimą iki to laiko, atsižvelgiant į tai, kokie darbai yra padaryti, bet man atrodo viskas jau yra pasakyti to klausimu. Ponas Prieda džiaugiasi, kad šios nuomonės D punkte kalbama apie ketvirtą forumą dėl pagalbos efektyvumo. Ta proga svarbu pastebėti mūsų įsipareigojimus dėl pagalbos teikimo vystimusi. Taip pat, kad ir vietos subjektai būtų labiau įtraukiami, taip pat, kad būtų atsižvelgta į jungtinių tautų strategiją pagalbos teikimui. Reikia mažinti sandorių kainą kainą, reikia stiprinti pastangas, reikia užtikrinti geresnius rezultatus. O taigi, renginti 67 generalinės asamblėjos sesiją jungtinių tautų, reikia, labai svarbu įtvirtinti mūsų įsipareigojimus, sustiprinti juos ir siekti padaryti daugiau. Reikia priminti tai, kad APP frakcija paprašė um, balsavimo atskirai dėl B punkto ir uh, dėl G punkto paprašė um, balsavimo dalimis. Taip pat aš irgi noriu pasveikinti ponę Važolį sugrįžus į komitetą. Labai atidžiai stebėjau visą rinkiminę kampaniją ir noriu pasakyti, kad labai gerbiu jos drąsą dalyvaujant toje rinkiminėje kampanijoje, kuri tikrai buvo uh, labai intensyvi. Dėkoju. Komisijos vardu Fransuas Moro pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už įžanginį žodį, pristatant nuomonės projektą. Europos komisija nuo e, iki 15 metų yra numačiusi nustatyti pagrindinius prioritetus ir iki 15 metų turime pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslus, kaip yra numatyta. Na ir pažanga tam tikrose valstybėse tam tikrose regionuose yra pasiekta, tačiau ne visose šalise. Kai, kurie, kai kurių rodiklių dar toli gražu nėra pasiekta dėl šeimos planavimo, dėl motinų sveikatos. Taip pat ir vienas iš pagrindinių tikslų - skurdo mažinimas, bado mažinimas. Tai irgi dar yra nemenkas iššūkis įvairiuose pasaulio regionuose. Antra mintis. Na ir nors tikslų reikia pasiekti iki 15 metų. Pavyzdžiui, dėl pirmojo tikslo skurdo mažinimas, tik per pus sumažiname skurdą. Taigi, artėja 15 metai ir iššūkis dar yra nemenkas, tiesiog e, bandant tuos pasiekti tikslus pagal tuos du rodiklius. Europos komisija yra numačiusi parengti komunikatą kitų metų pradžioje. Uh, po to vyks, prieš tai vyks viešosios konsultacijos ir, aišku, mes laikysimės to proceso, kuris numatytas jungtinėse tautose. Generalinis sekretorius paprašė, kad įvyktų konsultacijos jungtinių tautų šalyse narėse, pačiose varganiausiose šalyse, kad tos konsultacijos būtų išsamios ir taip pat, kad būtų kalbamas ne, ne vien tik tai su vyriausybės veikėjais. Taigi mes mastome, kad e, būtų galima tikrai na, tų konsultacijų metu išklausyti įvairių veikėjų ir e, priimti atitinkamą poziciją. Dabartinis kontekstas e, kai prieš dešimt metų buvo patvirtinti TVT ir turime pripažinti, kad tie tikslai buvo suformuluoti tų šalių, kurios yra didžiausios donorės ir tai yra kur kas platesnis procesas. Ir mes norime, kad tai būtų labiau įtraukiantis procesas. Na ir kalbant apie Europos komisijos poziciją, mūsų tikslas, aišku, yra sutelkti ES valstybės narės ir ES E, ieškant bendros pozicijos, bendrų principų tose dėrybose. Pačios dėrybos e, tikėtina, kad prasidės tik kitais metais, galbūt kai vyks Generalinė asamblėja rugsėjo mėnesį, tačiau ir dabar jau yra nemažai įvairių atspirties taškų, kurie yra labai reikšmingi, kuriuos reikia atsižvelgti. Uh, Jūs e, pati, ponė pirmininkė, minėjote Rio plus 20 konferenciją, pasirengimą šiai konferencijai, kur aišku irgi bus aptariami įvairūs aspektai, kurie yra labai aktualūs bendrai darbo tvarkiai. E, laukiant 2015 metų Buseno konferencija taip pat yra labai svarbi. Taip pat e, tvaraus vystimosi komisijos darbas, taip pat energijos visiems komisijos darbas. Taigi visi tie procesai bus kaip ir atspirties e, taškas e, rengiantis diskusijoms e, artėjant 15 metams. Dabartinis Rio plus 20 dėrybų procesas, kiek žinome, yra nemažai kliučių ir sunkumų, taigi čia mums didžiausia problema yra ta, kad kažkaip reiks bandyti išvengti tokios situacijos, kad jeigu, pažiūrėjau, plus 20 nepasieks jokių re, konkrečių rezultatų, tuomet reiks kažkaip siekti, kad tai nepakenktų dėryboms po 15 metų. Kalbant apie tvaraus vystimosi tikslus, mes turime būti labai e, atidus ir jau numatyti, koks galėtų būti procesas po 2015 metų. Pirmininkė, dėkoju. Ar išorės veiksmų tarnyba norėtų pasisakyti šio, dėl šios nuomonės? Ačiū, ponė pirmininkė. Kristija Peron, aš esu daugia šalių santykių padalinio vadovė, taip pat aš ir jungtinių tautų klausimų dirbu. Dabar rengiame Europos Sąjungos prioritetus dėl 67 generaliniai asamblėjai ir mes, aišku, sveikina parlamento darbą dėl šių rekomendacijų ir tikimės artimo dialogo ir taip pat kalbėsimės ir su pranešėja tarybos darbo grupėje viršelio penktąją dieną. Taigi, kaip sakiau, tik dabar pradėjome renkti prioritetus, tačiau akivaizdu, kad tos temos, kurias jūs akcentavote ir kurias pabrėžė komisijos atstovė, uh, rengiantis dėryboms po 2015 metų, kai procesas prasidės 2015 metais. Ir jo plus 20 ponia Euro kalbėjo apie tas e, problemas. E, na, bet kalbant ir apie klimato kaitą, kaitą maisto saugumą, e, humanitarnę pagalbą ir visą kitą. Šiame kontekste irgi labai svarbu išsaugoti humanitarnius principus ir užtikrinti prieigą prie humanitarnės pagalbos. Taigi darbas vyksta ir aš esu įsitikinusi, kad e, dirbame tą pačią linkmę per vesdami labai gerą dialogą. Ačiū. Merci beaucoup. Ačiū. Kaip žinote, balsuosime dėl nuomonės šiandien po pietų, šiandien, šiandien posėdžio metu. Afetas dėl pranešimo balsuos gegužės 31 dieną. Dabar finansinė priemonė, kita finansinė priemonė, kuris skirta demokratijos ir žmogaus teisų skatinimui pasaulyje. Tai yra pono Filip Kačmarek nuomonė, jo nėra, tačiau ponas Lysek jį pavaduoja. Taigi, ponė Lysekai, žodis jums pristatykite, kuo galima greičiau šią nuomonę. Okay, this works. I will be very brief, Madam Chair. Pone pirmininkė, labai trumpai. O jis ne vokiš? Dėl kitų įsipareigomų ponas Kačmarikas negali dalyvauti šiame posėdė, tai tik tenka, man tenka garbė pristatyti jo nuomonės projektą, liečianti e, parlamento ir tarybos reglamentą, kurio bus sukuriama finansinė priemonė skirta demokratijos ir žmogaus teisų programų pasaulyje. Ponas Kačmarikas e, siūlo tam tikrus pakeitimus tam, kad būtų pilnai atspindėta mūsų komiteto pozicija bei mūsų įsipareigomų įsipareigojimų siekti, kad ištekliai būtų panaudojami nešiai, o taip pat, kad ES veiksmai skirti kovai su skurdu ir žmogaus teisų programavimui būtų našesni. Taigi pristatysiu keletą klausimų. Pirmiausia, dėl pilietinės visuomenės organizacijų. Na, kaip žinia, Šios organizacijos vaidina svarbu vaidmenį užtikrinant žmogaus teisų apsaugą bei demokratijos apsaugą. Ir ponui Kašmarikui norėtųsi, kad būtų e, labiau išryškinta būtinybė e, išryškinti šių organizacijų vaidmenį. Ir pavyzdžiui, čia yra pakeitimų lėčiant pirmą ir antrą straipsnį. Pavyzdžiui, antrame straipsnėje siūlo, kad uh, per vietos ir regionų valdžios e, pilietinės organizacijas būtų skatinama žmogaus teisės ir demokratija. Toliau dėl um, misijų skirtų rinkimų stebėjimui 25 procentai tokių misijų jo vykdyma ir ponas Kačmarikas siūlo atitinkamai pakeisti antrą straipsnį. Uh, Trečias dalykas - dėl žmogaus teisų, e, demokratijos ir demokratinių vyriausybių. Taigi visuomet svarbu skirti šiems klausimams daugiau dėmesio. Ir, pavyzdžiui, siūlo pakeitimą dėl antros straipsnio. Jis siūlo, kad būtų pasirinktas uh, požiūris besrimti žmogus teismės. Uh, Ir taip pat reikia užtikrinti geresnę galimybę piliečiams dalyvauti. Taip pat jis siūlo pakitimų liečiančių demokratizavimo procesams, kurie leistų pilnai užtikrinti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Dėl e, nacionalinių parlamentų vaidmens, tai nacionaliniai parlamentai turi vaidinti savo vaidmenį. Pavyzdžiui, antrame straipsnė kalbama apie tokių parlamentų um, nepriklausomumą skatinant demokratinės vyriausybės. Na ir galiausiai visi Europos vystimo bendradarbiavimo politikos e, formavimas. Ponas Kačmarikas, kaip panašiai kaip ir jūs, yra susirūpinęs dėl to, jog ES koncesinas dėl um, e, vystimasi tarsi atsidūrė nuo šalyje, taigi reikia derinti atitinkamas ES politikas ir jūs siūlo papildomai daryti nuorodą tai, kad Europos vystimo bendradarbiavimo politika remiasi Europos konsensuku dėl vystimasi, dėl PCD. Ačiū. Madame Kaiser, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Kaiser. Ačiū pirmininkė. Du, trys punktai iš to, ką siūlo panas Kašmai, ne, kuris negalėjo dalyvauti posėdėje ir kurio dokumentą aš dabar analizuoju. Su pirma, aišku, reikia padėkoti ponui Kašmarikui už parengtą nuomonę. Tai puikiai prisidėtas mūsų požiūris į demokratijos ir žmogaus teisų priemonę. Bet e, noriu pabrėžti, kad ši priemonė, nežiūri tam tikrų sunkumų, su kuriais buvo susidurta pradžioje, padėjo gyvendinti labai svarbės, sėkmingas ES išorės veiksmų programas. Uh, ir e, tikrai labai smarkiai prisidėjo, konkrečiai aš galvočiau, pavyzdžiui, prie mm, arabų revoliucijos, e, tų Europos e, vertybių kaip demokratija plėtros propagavimo prie pilietinės visuomenės NVO rėmimo ko jos negalėjo susilaukti iš savo vyriausybių. Taigi manau, kad ši priemonė suvaidino labai svarbu vaidmenį ir turėtų toliau vaidinti tą vaidmenį. Manau, kad ponas Kašman taip pat akcentuoja ir tai, jog demokratija, žmogaus teisės turi būti vyst vystimosi pagalbos politikos, bet taip pat ir priekybos politikos e, centrinių elementų ir, ir turi būti toliau įtvirtinama dėl to, ką ponas Kašmarekas pasakė ir kas dėl tos priemonės, kas apie tą priemonę yra pasakyta, man atrodo, taip ir turi būti. Ir aš kalbėčiau apie poną Kašminų tekstą dėl demokratijos fondo, pavyzdžiui, noriu akcentuoti, kad tai neturėtų mm, demokratijos ir žmogaus teisų priemonės e, vietos užimti, išstumti, tarsi jos turėtų iš tikrųjų padėti gyventi šią priemonę. Ta priemonė to, toliau turi būti gyveninama ir turi būti tinkamai finansuojama. Turime remti nacionalinius parlamentus, vietos valdžios institucijas, pilietinę visuomenę. Uh, Aš manau, kad uh, pono Kašman klausimas, mm, turbūt ir vienintelis toks tikras klausimas, tai būtų 25 procentai uh, rinkimų stebėjimo misijoms. Aš nežinau, koks čia būtų tas skaičius, nebetsimenu, bet man atrodo, kai kalbame apie rinkimų stebėjimo misijas, uh, panas Lafranko dokumentą prisiminčiau, yra tam tikra riba nežinau, kiek jinai yra fiksuota, bet man atrodo, kad jos negali būti, negalima viršti. Aš neatsimenu, kokia ta riba, bet ar šitie 25 procentai būtų nuo to, kas yra numatyta demokratijos ir žmogaus teisų priemonėje, gal aš nežinau, gal jūs, kadangi kalbate pono Kašmariko vardu, gal galėtumėt pasakyti, iš kur tai 25 procentai, ar čia yra kažkaip išlaikoma ta riba, ar ji yra didinama ar ne. Uh, jeigu mes išlaikome tą dabar galiojančią ribą, ar ją viršėme, ar, ar nepakenksime kitom priemonėm, kurios skirtos yra padėti nacionaliniams parlamentams ir, ir pilietiniai visuomeniai. Bet, uh, bet kokiu atveju noriu pasakyti, kad panas Kašman labai dėkoja um, pranešėjui už parengtą tekstą. Tikrai labai suprantamas, labai nuoseklus požiūris į šį klausimą truputėlį nukrypau gal, bet e, tikiuosi, kad aiškiai pristačiau. Rusa. Esu Rusa komisijos vardu. Pone pirmininkė, pono Kačmareko, nors ir nėra šiandien salėje, bet e, aš manau, kad bendrai nuomonė, nuomonės sutampa dėl šios priemonės Ir tiesiog yra bandoma kažkaip suderinti tą tekstą. Na ir kalbant apie pakeitimus, bei išsakytas ponios Dekaiser pastabas, jas jį pristatė pano Kešmeno vardu, aš manau, kad mes pritarėme tam, ką, kas ką tik buvo pasakyta. Dėl to ketvirtame pakeitime kalbama apie demokratijos fondą. Kol kas to nėra, dėl to konstatuojamojo dalyje nėra daroma nuoroda reglamente į tą fondą. Ir galbūt reiktų tada ir atsisakyti to pakeitimo. Dabar dėl 25 procentų tai jau yra numatyta ankstesnėme reglamente ir ta suma lieka ir ponas Kešmenas kėlė tą klausimą. Mes manome, kad būtų galima numatyti tą viršutinę ribą, tokią sumą, kuri būtų skiriama rinkiminėms stebėjimo misijoms finansuoti. Dėl kitų pakeitimų mes iš principo jiems pritarėme. Taigi, kaip ir daugiau pastabų neturėčiau šiuo momentu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Dabar e, ponas Lyzekas apibendrins diskusijas. Podnicząca. Ja, ja oczywiście dziękuję za te wszystkie pytania. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti visoms pastab... Norėčiau padėkoti visas pastabas ir klausimus ir perduosiu visą informaciją ponui Kačmarekui, nes gal nesu visiškai kompetentingas asmuo pateikti atsakymus. Ponas Kačmarekas yra nuomonės autorius ir aš nenoriu galbūt čia vilkinti laiko, tik tai pasakau, kad visus, visus, visus pastabas perduosiu jam. Dėkoju. Norėčiau priminti, kad pakeitimų patikimo terminas e, gegužės 15 diena, 12 diena valandos, 12 valanda dienos, o balsuosime 4 e, birželio, afetas balsuos e, Liepos 10 dieną dėl šio pranešimo, o dabar perėsime prie balsavimų. Norėčiau pakviesti visus išsimti balsavimo korteles. Thank you. Pabandysime išsiaiškinti, ar veikia balsavimo aparatūras kortelėmis. Taigi sakau, kad balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavote? Dar ne. Kągi balsuojame tuomet. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 18 balsavusiųjų. Viskas lyg gerai. Madame comment Madame, Madame Costello. D'accord. Madame Costello. Pone Costello, nori kažką pasakyti? Sorry, I've, uh, Atsiprašau, turiu problemą su savo, dėl savo balsam kortelės. Greičiausiai techninio pobūdžio problema. More, Gal dar sėki pabandykim, sako pirmininkė. Oh, Kągi balsuojame dar kartą, balsuojame. Balsuojame iš naujo. Dar kartą bandome balsuoti. Ar tuomet balsuosime keldami rankas? Panašu, kad dabar jau viskas veikia. Balsavimas baigiamas. Kągi, pereisime prie balsavimų. Kalbėsime pirmiausia, balsuosime pirmiausia dėl bendros žininkystės politikos reformos. Pirmiausia, pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar B kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar perėsime prie devintojo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. C kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. D kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. E kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 19 pakeitimas. Balsuosime dėl kelių, dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. F kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 23 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 24 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 25 pakeitimas. Norite patikrinti? Gerai, tikriname balsavimo rezultatus dėl 24 pakeitimo. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuosime elektroniškai dėl visos pakeistos ir pataisytos nuomonės. Pradame balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta 19 balsų, vienbalsiai yra patvirtinama ši nuomonė. Ir norėčiau pasveikinti ponę Izabelę Liovin, kuri, kaip visi puikiai žinome, daug dirba siekiant užtikrinti tvarę žvejybą. Dabar balsuosime dėl užžiūrio šalių ir teritorijų asociacijos. Balsuosime dėl pranešimo. Elektroniškai prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas priimta, 18 už, 1 prieš. Sveikiname pranešėją poną Pongą. Dabar perėsime prie mano pranešimo. Kalba eina apie Europos parlamento rekomendaciją 67-ai Junktinių tautų generalinės asamblėjos sesijai. Pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar dvi dalys bus antrajame pakeitime. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuosime elektroniškai dėl visos nuomonės. Prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas nuomonė patvirtinama vienbalsiai. 19 balsų ir visi balsavo už. Kągi, balsavimus jau baigėme. Galime susidėti savo balsavimo korteles, susitvarkyti. Dabar pereisime Kovo 27 dienos posėdyje turėjome galimybę pasikeisti nuomonėmis dėl mūsų komiteto prioritetų 13 metų biudžeto kontekste. Levija yra 13 metų bendrojo biudžeto pranešėjas. Na, dabar, kai komisija jau yra pateikusi 13 metų biudžeto projektą ir ponas Levija irgi paskelbė savo pranešimo projektą dėl Europos parlamento dėrybinių įgaliojimų trilogos, trilogo posėdžiuose su taryba. E, mūsų komitetas irgi sureagavo į šį dokumentą ir ponas Mičelis yra mūsų nuomonės referentas ir pristatys bendrai, bendrais bruožais savo nuomonę. Prašau, ponė Mičel. Very... Dėkuoju, ponė pirmininkė, sveikinu sugrįžęs atgal mūsų komitetą, sveikinu jūs savo ir frakcijos vardu, taigi puiku, kad grįžote. Kai dėl biudžeto? ir biudžeto padėties. Tai vyko pirmas biudžeto pranešėjų susitikimas praeisą savaitę. Norėčiau padėkoti ponai Lavė už tai, kaip jis konstruktyviai įnešė savo indėlį į šį procesą. Tikrai jam tenka nemažai padirbėti ties šiuo pranešimu ir jis tikrai tai darydamas bando atsižvelgti įvairius būkštimus. Per praėjusią savaitę sutikimą aš aiškiai daviau suprasti, kad esu nepatenkintas tuo, kaip siūlomas mažinti finansavimą ACI, ICI. E. Na ir devė komitetas turi atsižvelgti į tai, kad bendri signavimai DCE yra siekia 1,3 procentų Ir tas siūlomas mažinimas finansavimo labai susijęs su tais, tomis programomis, pagal kurias lėšas bus skiriamas specifiniams projektams. Kai dėl neigiamų prioritetų, taigi galbūt galima būtų sutarti dėl finansavimo mažimo kai kuriuose srityse, kaip, pavyzdžiui, Irakas, Iranas ir Jemenas, kur yra įsisavinimo lėšų skirtų projektams problema. Tačiau, pažiūrėjau, Azijos, Centrinės Azijos projektų e, lėšų mažinimas, tai čia atrodo nėra kažkokių ypatingų problemų. Taigi galbūt e, komisijos atstovai galėtų suteikti išsamesnės informacijos, kodėl siūloma mažinanti finansavimą Centrinė Azija ir Azijai. Galbūt komisija taip pat galėtų nurodyti, ar teminėms programoms pagal DCE finansavimo dideliumis, pavyzdžiui, aplinkosaugos srityje, na, gamtinių išteklių srityje, ar iš tikrųjų tam reikės papildomo finansavimo. Dabartinis programavimo tendencijos, pavyzdžiui, švietimos sveikatos apsaugos rytyje yra numatytas atitinkamas finansavimas ir dabar lėšos iš eilučių neturėtų būti skiriamos klimato kaitai. Taip, kovoti su klimato kaita svarbu ir svarbus finansavimas, tačiau ne švietimo ir sveikatos sąskaita. Taip pat dėl kaip yra su finansavimu skirtų techniniai pagalbai bei e, vertimo bei auditų, o taip pat delegacijų siuntimų išsienį. Mes suvokime, kad šiais laikais reikėtų labai pasverti tai, kaip panaudojame turimus išteklius, bet iš tikrųjų ši veikla yra reikalinga vertinimui, be kito karsis rytise, pavyzdžiui, atkreipsidėmės į DC2, na, mes kol kas nežinome, ar išleidome 20 procentų lėšų skirtų švietimui, taigi kitas rytis taip pat yra svarbios. Manau, labai svarbu, kad tiek Europos e, taryba ir parlamentas, kaip biudžeto institucijos, ir tai taip pat labai svarbu ir piliečiams. Na, jeigu pasižiūrėsime į DC finansavimą nuo 2013 metų, tai tai taip pat verčia susirūpinti. 2011 metais komisija e, siūlė papildomai įdarbinti darbuotojų 2012 metais tam, kad būtų uh, tink, užtikrintas tinkamas finansinių išteklių e, valdymas DC srityje. Tai yra tam, kad lėšas būtų lėšas pasiektų tuos projektus, e, kuriuoms jas yra skirtas, kad būtų užtikrintas atskaitomumas, kad būtų naudos. Taigi norėčiau paklausti, E, komisijos, kodėl 2013 metų šis skaičius mažinti 51 procentų. Galbūt komisija galėtų pat aiškinti, kodėl toks pokytis lyginant 2012 metais. Taip pat ir humanitarnės pagalbos biudžeto tinkamas finansavimas ir atitinkami rezervai. Tai labai svarbu, kad ES skirtų finansavimą uh, tam, kad galima būtų reaguoti humanitarnės krizės, kurių atrodo vis daugėja ir jos gilėja. Ir tai, tai turi būti įmanoma padaryti per labai trumpą laiką. Na ir galiausiai e, pakeitimus galima teikti iki trečiadienio. Pane pirmininkė, aš pateiksiu keletą pakeitimų, liečiančių įvairias rytis, kurias, mano manimu, nebuvo atsižvelgta. Ir e, ir jeigu nariai turi kažkokių pakeitimų, kuriuos turėčiau atsižvelgti, tai prašyčiau apie tai informuoti per atitinkamą laikotarpį. Lortis Lestra. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na taip. 2013 metų biudžetas yra susijęs pagrindiniu tikslu, tai yra suskurdo mažinimu. Ir šio tikslo reikia e, e, siekti siekiant kartu užtikrinti ir tvarų vystimas. Ir tikrai su to sutinkame. Na, nu, kaip ten bebūtų, ES biudžetas e, ir, ir numato finansavimą e, išorės pagalbai. Ir čia yra ambicingų tikslų. Na ir sutinkame su tais įsipareigomis, kurie buvo prisimti vystamo bendradarbiavimo priemonės rytyje. Ir komisija atitinkamai yra numačiusi finansavimą 2013 metų biudžete. Na, pažiūrėjau, dėl CE ir išmokų atlyginimams, tai ten numatytas finansavimas mažesnis negu 2012 metais, o lėšas skirtas vystimai turėtų duoti tiesioginių pasiekmių, pažiūrėjau, kovoje su skurdu, skatinant žmogosius išteklius, mažinant. Um, skatinant vystimasi, na ir iš tikrųjų svarbu, kad lėšas būtų panaudotas veiksmingai. Uh, Socialistų ir demokratų frakcija mano, kad reikia ieškoti alternatyvių E, finansavimo būdų mažesniems projektams, pavyzdžiui, bendradarbiauti su nevalstybinėmis organizacijomis, nepelno organizacijomis, privačiu sektoriumi, pavyzdžiui, su e, kooperatyvais arba mažomis ir vidutiniai dydžiai įmonėmis dirbančiomis vietos lygių. Taip pat labai reikės didinti skaidrumą, o taip pat reikia nuoseklumo ryšių tarp skirtingų fondų lėšų panaudojimo, be kita ko, pavyzdžiui, turime skirti dėmesio kovos su klimato kaita klausimas besivyšiančiose šalyse. Na, taip pat turime vykdyti investicijas į žmonės, žmogiškosius išteklius. Ir čia, pavyzdžiui, yra orientaciniai, nes gairės, kurias yra nusistačius Europos Sąjunga. Be priminsiu, 2005 metais buvo nuspręsta, kad 20 procentų iš DCE turėtų būti skiriama e, švietimui ir pagrindinės sveikatos apsaugai, sutinkamai su tūkstančiumo vystimosi tikslais, apie kuriuos neretai kalbame, ir toli gražu tie tikslai negyvendinti. Ir pabaigai dar priminsiu, kad labai svarbu, jog ES koncesilas dėl vystimasi turi būti orientacinis dokumentas, kuriame turi būti skirima pakankamai dėmesio, skirima pakankamai dėmesio sveikatai ir švietimui. Na ir labai svarbu, kad Europos e, priemonė vystymą, bendradarbiavimą turėtų sėtis tokiamis, tokiamis temomis kaip e, prieiga prie išteklių, e, nediskriminavimas, o taip pat sveikata ir švietimas. Komision... Ačiū. Dabar žodis komisija. Nežinau, kas iš komisijos. Karlo Ais. Panijana Vladislav. Ar panas Bartvaš? Netumbai pa, netumbai pa. Nenugriūkite. excuser le retard parce que atsiprašau už pavėlavimą. Visų pirma, taip 2013 metų biudžetas. Dėl darbo tvarkos. Ar dėl tų klausimų, kuriuos iškėliau. Uh, Tikiuosi, kad taip visus pasižymėjau tuos klausimus. Taigi, 2013 metų biudžetas šiek tiek specifinis. Uh, kadangi kalbame apie daugiametės finansinės programos pabaigą ir taip pat taupimo biudžetą. Visos valstybės narės ir mes stengiamės taupyti biudžete ir tai atsispindi, aišku, kai kalbame apie asignavimus mokėjimams. Bandėme išsaugoti visą finansavimą ir tuos prioritetus, kurie buvo nustatyti aplinkos ir klimato kaitos sritise. Čia 45,9 milijonais eurų padidiname tai, kas yra numatyta, taip pat kaiminystės ir pietų kaiminystės srityje. Uh, vykdome tuos įsipareigojimus, kurie buvo priimti praeitais metais e, arabų pavasario kontekste. Bet aišku, kitose sritise šiek tiek reikėjo sumažinti finansavimą, todėl taikėme tokį metodą, kuris yra iš esmės paremtas pasisavinimo dalimis Taigi kalbame apie visas programas, kurias išanalizavome ir kur RAL neiš, nepanaudotų sumų yra daug, tai e, manome, kad ten galima mažinti sumas ir tos sumas buvo sumažintos ir kur yra dar daug likę išmokėti pinigų. Suprantame, kad e, ypač kalbėtumėm čia apie Azijos, Latino Amerikos programas, kur didžiulė problema yra lėšų pasisavinimas, kadangi trečiosios šalis, e, ar tai yra nesuinteresuotos, ar tai yra nepajėgios tas e, sumas panaudoti. Taip pat mm, galvojame apie taupimą biudžete, taigi būtent mūsų asignavimus mokėjimams mes stengiamės mažinti, bet aišku siekėme įvykdyti visus juridinius įsipareigojimus, kurie jau yra padaryti šiem metam ir kitiem metam. E, svarbu, aišku, kad nebūtų perteklio. Per, ir, ir Aišku, reikėjo korekcijų nais metais pagal tikruosius poreikius. Ir čia kalbant apie kitus metus, aišku, bus kai kurios sumos pervedamos, jeigu reikės to. Dabar galvojant apie Aziją ir Centrinę Ameriką, aš jau minėjau, kad yra problemų su lėšų pasisavinimu. Ir dar, darbo tvarkės dėl pokyčių kontekste matome, kad yra pakankamai sudėtinga kai kurias lėšas įgyveninti, taigi mes pakoregavome sumas čia. Dabar kalbant apie auditą ir vertinimą, čia konkrečiai irgi galvojant apie atskiras kategorijas, turime čia atskirą audito įvertinimo punktą, kitur yra programuose integruota tie elementai. Mm. Audito rūmai norėtų, kad tai būtų veiklos dalis, kad nebūtų atskira eilutė auditas ir įvertinimas. Merci beaucoup. On attend 30 secondes. Dėkuoju, palauksime 30 sekundžių. Mr. Mitchell, you have the uh, floor. <clears throat> Thank you. Pone Mitchell, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Viena techninė problema iškilo, jeigu iki 12 dienos, 16, 12 valandos 16 dienos, 12 valandos negausime uh, E, pakeitimų išverstų į visas kalbas, tuomet e, bus blogai, bet aš tikiuosi, kad iki 16.12 val. gausime tos pakeitimus. Suprantu, ką sakė komisijos atstovas, e, sakė, kad reikia atsargiai elgti su ištekliais, esant dabartiniams aplinkybėms. Tačiau nesuprantu to, kad jau eilę metų esame toje pačioje situacijoje ir kodėl 12 metais komisija pasamdė papildomų darbuotojų tam, kad būtų užtikrintas racionalus finansų valdymas pagal sumažintą vystamą bendarbiavimo priemonės finansavimą ir kodėl dabar mažinamas tas finansavimas 51 milijonų. Ar tai reiškia, kad nebus užtikrinamas racionalus finansų valdymas ir atskaitomybė dabar jau? Gal galėtumėte paaiškinti, kaip čia dabar viskas pasikeitė per tuos vienerius metus, kai taupimo priemonės jau taikomos ne, ne vienerius metus, daugiau. Merci beaucoup. Ačiū. Norėčiau priminti, kad pakeitimų patikimo terminas yra gegužės 17 diena, 12 valanda dienos. Ir galbūt komisijos atstovas galėtų. Ne visiškai supratau. Galvau, kad dar vieną dieną skiriame papildomai ponui Mičelui, bet dėja taip nėra. 16 diena, 12 val. yra pakeitimų patikimo terminas. terminas. Ir ponas Mičelas komisijos atstovai labai e, tokį konkretų klausimą uždavė dėl tų 17 papildomų pareigybių įsteigtų komisijoje. Gal galėtumėte patikslinti? Bon, euh, si on comprend bien, il s'agit... Jeigu mes teisingai suprantame, kalba eina apie 17 postų, kurie buvo įkurti prieš trejus metus maisto programai. Ir tai buvo laikin, laikini postai, trejiems metams jau terminas baigėsi ir daugiau tų pareigybių jau nėra. Tai yra postai pagal sutartį samdomų darbuotojų delegatūrose dirbti ir dabar jau tų darbo vietų nebeliko. Tai buvo laikinos darbo vietos. No, I... Ponas Mičelas. Pirmininkė, atsiprašau, Aš taip nemanau, aš buvau pranešėjęs dėl e, skubos tvarka priimto maisto programos reglamento ir 11 metais komisija paprašė, kad 18 papildomai darbuotojų būtų darbinta 12 metams tam, kad būtų užtikrinamas racionalus finansų valdymas ir atskaitomybė pagal vystomą bendarbiavimo priemonę. Taip yra, apie tai kalbama 12 metų biudžeto projekte. Tai kodėl dabar kalbama apie 51. Man atrodo, kad čia labai daug visko pasikeitė per trumpą laikotarpį. Gal komisijos atstovai galėtų naujų kokių tai minčių ar elementų išsakyti tam, ką sakė ponas Mičelas, tai yra pareigybės, kurios buvo sukurtos, įsteigtos e, nedėliems projektams valdyti. Galbūt galėtumėte atsakyti, gal raštu tuomet tą klausimą ir perduoti į sekretariatui. Taip. Pone pirmininkė, jums leidus aš raštu atsakysiu, nes nelabai įsivaizduoju, apie kokias konkrečiai pareigybės dabar kalba ponas Mičelas. Kągi, tuomet taip ir susitarkime. Puiku. Baigėme svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Dabar ponas Sorensenas. Galbūt ponas Sorensinas galėtų ateiti čia. Aš atsisėsti šalia manęs. C'est ça, hein, Siri D'accord. Nous allons maintenant aborder un point très simple. Kągi, dabar aptarsime labai svarbų ir aktualų klausimą. Gausime naujausios informacijos iš ECO generalinio direktorato. Kalba eina apie humanitarnę krizę Sirijoje ir pabėgėlių padėtį, Sirijos pabėgėlių padėtį regione. akivaizdu, kad tai yra labai aktualus užsienio politikos klausimas. Mes žinome, kad Asadas Albašaras žudo žmonės ir kad yra daug pabėgėlių. Tai mums yra labai svarbu ir aktualu išsiaiškinti, kokia yra Sirijos pabėgėlių situacija. kurie pabėgo į Turkiją, Jordaniją ir taip pat į Iraką. Taigi labai džiaugiuosi šiandien galėdama pasveikinti poną Sörenseną, kuris ir papasakos apie tų pabėgėlių padėtį. Ir aš norėčiau sužinoti, ar yra skiriama humanitarnė pagalba ir kas yra numatyta, kaip yra numatyta pagelbėti, padėti tiems kankiniams Kągi, ačiū labai, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad sugrįžote, kad vėl dirbate, ne tik ten, bet ir čia esate labai aktyvi. Džiaugiuosi Jūs matydama vėl komitete. Jūs labai tiksliai išryškinote tą problemą, kuri yra labai aktuali visiems. Mes žiūrime, kas vyksta, mes baisimės, nes pas, pas, pastar, pastarojo informacija iš Sirijos tikrai nesute, nesuteikia optimizmo. Stebėtojai kalba netgi apie tam tikrus poslinkius, kurie primena pilietinio karo padėtį. Ir aš nežinau, ar mes galime kol kas kalbėti apie pilietinį karą, tačiau akivaizdu, kad viskas slysta nuo, nuo bėgių. Ir įsisiautėjęs yra konfliktas, kuriame dalyvauja įvairios visuomenės dalys. Daug yra konflikto šalių ir stebėtojai, kurie gyveno tenais ir gerai išmano situaciją, e, mums, mums informuoja, kad e, sudėtinga dabar labai užkirsti kelią tokiems neigiamams poslinkiams, kurie dabar gali išvirsti į tokią krizinę situaciją ir užsitęsusi konfliktą. Uh, Aš kaip e, humanitaras šiek tiek dabar abejoju, kadangi mes bandome išlikti neutralūs, nors ir nepatinka tai, ką matome, ir nenorime galbūt išlikti neutralūs, tačiau mes humanitarai norime likti nuo šalyje, išlikti neutralūs, nes mes manome, kad mūsų veiksmams to neutralumo reikia, kad galėtumėme gauti prieigą prie regiono. Tai nereiškia, kad nestebime situacijos, atidžiai žiūrime, kas vyksta politinėje scenoje, tačiau bandome įtikinti įvairias konflikto šalis, kad ECO generalinis direktoratas e, prisima ypatingą misiją ir jiems neturėtų ypatingai rūpėti mūsų priklausomybė ES, mes vis tiek išliekame neutralūs. Ir prašome jūsų leisti mums dalyvauti vertinant poreikius, gaunant prieigą, kadangi jūs neturėtumėte būkštauti, kad mes laikomės kitokios darbo tvarkės. Sudėtinga yra suvaldyti situaciją, nes yra daug įtarinėjimų. Aš bandau neišsakinėti savo asmenių nuomonių. Ta darau kalbėdamasi su Sirijos ambasadoriumi Ženevoje, kai mes bendraujame su Sirijos vyriausybės atstovais, kai mes siūlome humanitarinę pagalbą, kai mes kreipiamės į juos ir vis tiek jie sako, na, jūs humanitariniai darbuotojai atvykstate kartais užslėpta darbo tvarkė, ar nebus taip, kad jūs pradėsit kištis ir panašiai. Taigi situacija yra tikrai labai sudėtinga. Na, pirmiausia, vasario mėnesį prieimus jums rezoliucijas ir taip pat dėl to, kad mes manėme, jog viskas, na, niekas nejuda į priekį humanitarnės pagalbos rytyje, paaiškinsiu kodėl. Tuomet mes pamanėme, kad Junktinių tautų OHA ir kiti donori, donorai šiek tiek vangiai teikė pagalbą ir tai buvo dėl to, kad Sirijoje jau eilę metų dėl to, kad Sirija turi gilias tradicijas, dėl pabėgėlių iš Irako prieimimo, dėl rūpinimosi palestiniečiais. Dėl to šioje šalyje, kuri jau slysta į pilietinį karą, yra nemažai pabėgėlių. 200 tūkstančių irakiečių yra, kuriais yra rūpinamasi jungtinių tautų HCR tarnybos, taip pat vyriausiai galiotinio šitų tarnybų. Taip pat yra kitų tarnybų, kurios rūpinasi kitais pabėgėliais. Ir aišku, mes atsižvelgiame ir į tuos žmonės, imdamas, imdamiesi bet kokio žingsnio, mes dirbdami su siriečiais, darydami jiems spaudimą, bandydami įtikinti, kad kažką jie turi padaryti savo žmonių naudai, mes turime nepamiršti ir tų pabėgėlių, tų žmonių, kurie yra priimti Sirijoje. Dėl to ir buvo sudėtinga pradėti tą darbą, nes tai šiek tiek uh, stabdė humanitarnę pagalbą. Na ir mes Oha, Ohai ir Arabų lygai kitiems veikėjams bandome dabar pasakyti, jog reikia kažkaip daryti spaudimą Sirijos vyriausybei, turime viešai tą daryti, turime humanitarinius, humanitarinę pagalbą teikti šalia uh, politinių veiksmų, bet tų dalykų negalime maišyti. Ir būtent tuo met nemažai pagrindinių veikėjų mums ir pritarė, pritarė tam, kad reikia sukurti Sirijos humanitarinį forumą, kuris posėdžiavo prieš keletą mėnesių pirmąjį kartą ir dabar jau antrąjį kartą prieš tris savaitės susitiko Ženevoje. Turiu pasakyti, Na, tai yra tokia vidutiniška situacija. Nėra pasiekta labai puikių rezultatų, tačiau per tuos du posėdžius, forumo posėdžius, sukūrėme šiokį tokį pagreitį ir tai leidžia mums jau imtis humanitarnių veiksmų. Pirmasis posėdis buvo labai įdomus kadangi bičiuliai iš Sirijos nelabai aktyviai dalyvavo po tam tikros uždaros diplomatijos, galiausiai jie pasisakė, pastangų jie galiausiai pasisakė ir likus dviems dienoms iki forumo Valerie Eimas pavyko nuvykti į Damaskusą ir gauti prieigą. Ir prisimenate, kad buvo ir fotografijų paskel, e, publikuojama, ji vyko į tas vietas, kur vyko sprogdinimai. Tai faktiškai tai buvo pirmas toksai žingsnis humanitarnės pagalbos link ir jų nacionalinė Raudonojo kryžiaus asociacija ir taip pat Tarptautinė Raudonojo kryžiaus, Tarptautinis Raudonojo kryžiaus komitetas visuomet gan kukliai, nes prieiga buvo labai sudėtinga, dalyvavo tuose veiksmuose. Tai atvėrė duris Valery Eimas ir tai buvo Sirijos humanitarnio forumo darbo rezultatas. Ir mes negalime mes kartu su Kristalina, bendrai su Arabų lyga ir vyriausiojo pabėgėlių galiotinio įgaliotinį mes irgi ėmėmės atitinkamų veiksmų. Tai leido dar plačiau atvertas duris. Per antrąjį posėdį prieš tris savaitės buvo įmanoma nusiųsti poreikių vertinimo misiją. Problema ta, kad įvykus įvažiavus į Siriją, jeigu nežinai, kur yra tie žmonės, kuriems reikia pagalbos, kokios pagalbos reikia, kiek yra susprogdinta ligoninių, kas yra padaryta skirtingose vietose, tuo met gali kilti uh, pavojus, kad e, pagalba bus skiriama ne ten, kur reikia, ar kur reikia jos mažiau. Ir tada jau būtų kaip ir palaikoma viena konflikto šalis. Ir tai jau faktiškai nužudytų bet kokią humanitarnę pagalbą. Taigi dėl to mes turime labai atlikti svarę analizę. Ir vėl čia situacija nei, nei šiokia, nei tokia mums leido įvažiuoti. OHA įvažiavo, jų ekspertai, buvo atliktas vertinimas, juos lydėjo Sirijos vyriausybės atstovai, tačiau jiems buvo leista susitikti ir su opozicijos nariais ir buvo atlikta analizė, kuri buvo tada paskelbta, nusiųsta Sirijos vyriausybei, kad ji pasirašytų. Uh, Na ir tą dieną, kai vyko tas antrasis forumo posėdis, jau gavome informacijos, kad taip pripažįstame, mes pripažįstame, kad skubiai reikalinga humanitarnė pagalba 2 milijonai žmonių maždaug šalyje. E, yra, jiems reikalinga ta pagalba. Ta pripažino Sirijos vyriausybė. Na, aišku, sprendimai vėlgi čia reikėjo tinkamos prieigos. Ir čia jau gal ne pats aktualiausias yra pinigų klausimas, nes jūsų pagalba mes jau 3 milijonus skyrėme, po to 7 milijonus dar papildomai gavome ir dar 10 milijonų papildomai buvo pridėta. Taigi dabar, kai tik tai gausime geresnę prieigą, vėl kreipsimės į jūs su leidimu gauti, panaudoti lėšas iš nenumatytų situacijų fondo, rezervinio fondo, kad galėtumėme skirti tas lėšas įvairioms e, Sirijos vietoms. Dabar gavome šį savaitgalį dar gerų žinių. Gerą žinią. Valerij Eimas, Raduan Ačua buvo paskirtas Damaskuse kaip vyriausiojo galiotinio atstovas. Jis buvo Tunise e, užsienio reikalų ministras. Tai iš ties yra labai geras e, Sirijos reikalų žinovas, jis žino tikrai labai daug. Jis mums pasakė Ženeboje neoficialiai, kad na, nereikia skubėti, leiskite man pasikalbėti su Siriais, jis tą padarė ir dabar jau įvyko tam tikras proveržis, tam tikras lūžis, jūs, Oha, atidarė regioninės tarnybas Homsdaloje, kitose miestuose. Taigi, pan, pa, pa, po trupučiuką, palaipsniui, durys atveriamos vis plačiau ir, na, aš nesu. Nesu nusiteikęs labai optimistiškai, nes situacija iš ties sudėtinga, bet bent jau dabar matau, kad yra ryštingų nuoseklių pastangų, bandant išsaugoti neutralumą ir tuo pat metu darant spaudimą, kas leidžia pasiekti šiokių tokių rezultatų. Mes, aišku, visi norėtumėme, kad viskas vyktų kur kas sparčiau. Na ir jeigu turėtumėme stebuklingą lasdelę, ir staiga atvertumėme e, ke, e, duris, e, įsteigtumėme tuos koridorius, buferinės zonas ir panašiai. Tai aišku, puiku, bet realybė kitokia ir mes turime su ją susitaikyti, juk taip panašu, kad neįvyks. Ir man tai jau yra ženklas, kad turime laikytis labai subalansuotos pozicijos ir labai stebėti tai, kas vyksta, daryti spaudimą, bet nepatekti į spastus, bandant sukurti politiką humanitarnės pagalbos būdu. Nes jeigu tą darysime, vyriausybė iš tiesų vis tiek dabar kontroliuoja ir transportą, ir paskirstimo centrus. Jeigu taip atsitiks, jie mums uždarys duris ne tik mums, bet ir kitiems veikėjams. Taigi, Mielai atsakyčiau klausimus, jeigu jų turite. Nemažai mano komandos žmonių nemiega naktimis, nes tikrai labai atidžiai stebi situaciją. Mano komisaras nuolatos bendrauja su visais veikėjais, telefonu. Ir aš manau, kad dabar tuo siauru keliu turime žengti tarp politikos ir neutralumo ir išsaugoti tą pusiausvyrą, kur yra labai svarbi, norint kažką nuveikti apskritai tenais. Yra žmonių netoliese, jūs kalbėjote apie Sirijos pabėgėlius, jais yra rūpinamasi Jordanijoje, mes padedame tiem žmonėms, kurie kerta sieną ir patenka į Jordaniją ir taip pat į Libaną. Mes pateikėme pasiūlymų Turkijos vyriausybei, kad jie galėtų juos tinkamai priimti ir aš galiu tik tai pagirti tas kaiminės šalis, nes jos tikrai labai gražiai elgesi. Tai nereiškia, kad jos pačios problemų neturi, tų problemų yra apstu ir spaudimas nemenkas, tačiau mes irgi joms šiek tiek pagelbstim. Taip pat, aišku, jos dalyvauja ir Sirijos humanitarinėme forume. Na ir dar paskutinė mintis. Priešingai toms politinėms diskusijoms saugumo taryboje, kur puikiai žinote, kaip saugumo tarybos narės laikosi įsikirtę savo pozicijų, man atrodo, kad pokalbiai su Kinija, su Rusija buvo naudingi. Jie nenori kad e, tai scenarius taptų dar blogesnis, nežinau, ar joms pavyko to, ar mums pavyko išvengti tos blogiausios situacijos ir blogiausios scenarijaus, tačiau turiu pasakyti, kad ir kinai, ir ypatingai rusai, dėl, kas dėl humanitarnės pagalbos e, yra nusiteikę pagelbėti, padėti ir e, vykdyti tą humanitarnę darbo atverkę. Uh, Taigi tiek trumpai, jeigu būtų klausimų, aš mielai atsakysiu. Thank you very much. The floor is for Madame Kaiser. Ačiū, ponia Kaiser. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur, pour... Euh, Ačiū. Dėkuoju Jums už Jūsų pastangas. Aš asmeniškai galvoju, kad mm, Jūsų ta strategija uh, atskirti humanitarinius dalykus nuo politinių dalykų yra vienintelis įmanomas kelias dabar, kadangi mm, kelias į demokratinę Siriją yra labai ilgas. Aišku, reikia kažkaip laikytis jame. Ir bet koks kitas paprastesnis, greitesnis sprendimas, aišku, mus priverstų prie regioninės katastrofos. Aš atidžiai stebėjau visą tai, kad dabar pačioj Sirijoje yra toks požiūris į humanitarnę pagalbą kažkiek pozityvus. Kaip jūs sakėte, pagalbos teikėjai galvoja atidaryti biurą netgi. Ar galėtumėt patvirtinti apie kokią pagalbą eis kalba. Jūs kalbėjote apie skirstimo centrą, ar čia bus ir medicinė pagalba teikiama, ar grinųjų pinigų bus taip pat duodama, nes žmonėm ir to reikia. Taigi aš galvoju, gal galėtumėt pasakyti, kokia tai būtų pagalba. Antras dalykas, jūs dėti labai daug pastangų, kad Sirijos vyriausybė uh, kažkaip priartintumėt, įtikintumėt kok, dėl savo pozicijos, kad kažkaip tai ryšius su kitomis šalimis palaikytumėt. Nego, su panegomis Libane, mes jau yra apie 2 milijonai pabėgėlių iš Sirijos, ypač e, Doms regione, visai netoli mums regiono prie Libano Mikati regione buvo registruoti maždaug 10 tūkstančių pabėgėlių prie sienos šiaurėje, bet mm, tam pagalbos aukštam komitetui neleidžiama Bekoje suteikti pagalbos maždaug irgi tokiam skaičiui pabėgėlių, jiems neleidžiama užsiregistruoti ten ir taip toliau. Taigi, galvojant apie šalėse dalis piliečių, kurie yra artimi Hezbollah ir, ir iš esmės dabar tai yra pabėgėliai ir tai yra labai politizuotas klausimas. Yra ir tie incidentai, du žuvę Tripolyje ir labai svarbu, man atrodo, užtikrinti humanitarnės pagalbos teikimą, padėti šeimoms, kurios priėmė tuos pabėgėlius, kad iš tikrųjų ta pabėgėlių situacija nesproktų. Kai Mikati Libano ministras pirmininkas, bet tai ir Sulimano prezidento pozicija yra tokia, kai jis buvo atvažiavęs į um, parlamentą. Aš klausiau, ponė Mikati, ką mes galėtumėm padaryti, kad jums padėtumėm, nes um, jūsų našta milžiniška. Pasakė, jokių problemų, mes viską kontroliuojame ir praktiškai beko nieko nėra, bet tai yra netiesa. Tai kokio čia požiūrį jūs galėtumėt laikytis, ką jūs galėtumėt padaryti dėl kitų kitų vyriausybių, ką, kaip tos problemos kitur būtų sprendžiamos. Monsieur Ivo. Ačiū. Ponas Vegl. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien yra vertimas iš slovėnų kalbos, todėl pasisakysiu gimtąją kalbą. Aš Savo ruoštų taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad grįžote į mūsų komitetą, ponė pirmininkė. Nors, aišku, būčiau palinkęs jums sėkmės, bet, aišku, jūs lydėjo sėkmė ir todėl laukiate plojimų Europos parlamente. Norėčiau pritarti tam, ką sakė ponė De Kaiser. Tai yra, ji minėjo jog gerai yra tai, jog jūs distantuojatės nuo politikos, bet tiesą sakant, atrodo, mes e, Europos politika, Europos parlamentas pernelik distantuojamės nuo politikos Sirijoje. Mūsų požiūris yra pernelik paviršutiniškas. Tai yra, uh, mes priimame sprendimus ir vertinamus vadovaudamiesi stereotipais, e, kurie išsiritorioliojo per arabų pavasarį ir pamirštame, kad visose tose šalise, e, kur uh, buvo prasidėjęs arabų pavasaris, kad kai kurias iš tų šalių dabar jau prasidėjo net ir arabų ruduo ar netgi žiema. Taigi galbūt reikia tikrai atsižvelgti individualiai į padėtį kiekvienoje šalyje. Ir parlamentas turėtų e, vadovautis, primdamas sprendimus, išsamesnė, geresnė padėties ir analizė. Na, madinga kalbėti apie režimo žiaurumą ir reikalauti, kad režimas būtų nuverstas. Tačiau daug sudėtingiau yra analizuoti krizę Sirijoje. Mes nenorime suvokti, kad Sirija, kai skris nuo tų šalių, kuriuose vyko panašios krizės. E, prieš kurį laiką dalyvavau ES parlamento misijoje Izraelyje ir e, teko bendrauti su Izraelio užsienio reikalų ministerijos atstovais atsakingais už ryšius su tikėjimo bendruomenėmis kitose šalyse. Tas asmo, su kuriuo bendramas yra buvęs Kneseto narys ir tie pokalbiai buvo iš tiesų labai įdomus. Taigi jis Europos parlamento delegacijai nurodė, jog svarbiausia yra galvoti apie tai, kas nutiks Sirijoje po to, kai jau grius režimas, kaip bus su tomis mažomomis, kurios dėl vairiausių priežasčių palaiko dabartinė Sirijos vyriausybė. Na ir akivaizdu, kad tas buvęs kneseto narys žino, apie ką kalba ir jo būkštami buvo pagristi. Na ir uh, atrodo, jog Izraelio užsienio reikalų ministerija labai sąmoningai atsinti šį pokalbininką į susitikimą su Europos parlamento delegacija. Taigi, kai kalbame apie Siriją, atrodo, neatsižvelgėme į šiuos aspektus, neatsižvelgėme ir kitų šalių įtaką, pavyzdžiui, Turkai, Turkijos, Kataro, Saudo Arabijos įtaką. Visos šios šalis turi savo interesus Sirijoje ir vaid... žaidžia savo žaidimą. Ir aišku, tai labai atsilipė situacija Sirijoje. Aišku, yra ženklų, kad Sirijoje kils pilietinis karas, kuris kartu bus tikėjimo karas tarp sunitų ir šitų. Na ir kartu didžiosios šalis bando užtikrinti savo interesus Sirijoje. Pavyzdžiui, Kinija ir Rusija iš vienos pusės, JAF ir e, kiti pasaulinio rango veikiai iš kitos pusės. Todėl manau, kad tiesą sakant yra nesažininga, jeigu ieškodami atsakymus iš šios klausimus, mes viską liekame tik tais veikėjų teikiančių humanitarnę pagalbą nuožiūrai. Padėtis Sirijoje prastėja kasdien. Na, aš sąmoningai kol kas nekalbėjau apie Al-Qaidos judėjimą ir įtaką. Bet Al-Qaida jau veikia Sirijoje ir išpolius vykdo ne vien tik tai Sirijos vyriausybė, bet ir Alkaida. Taigi padėtis tikrai verčia susirūpinti. Ir aš manau, kad reikia gilintis į šią informaciją, jeigu mes norime e, veikti atsakingai kaip Europos parlamentas ar kaip Europos e, Sąjungos politiniai veikėjai. Nu, pabaigai norėčiau padėkoti komisijai, o taip pat humanitarnės pagalbos generaliniam direktoratui. O taip pat noriu padėkoti ir jums asmeniškai, nes e, jūs labai pasvertai ir informavote mus apie tą politinę sferą ir padėtį, kurioje jums tenka dirbti. Dėkuoju už tai. Ačiū, dabar žodis pana Mičel. Ačiū, pirmininkė, galiu kalbėti labai trumpai. Nežinau, kokios čia dar pridėtinės vertės galėtumėm įnešti į tą briefingą, kurį šiandien gavome, nes situacija tikrai labai sudėtinga. Galbūt komisija galėtų mums pasakyti, ar kažką parlamentas galėtų padaryti, ko dar yra nepadaręs. Suprantu, kad čia visi resursai riboti, bet e, problema yra tai, kad buvus Jugoslavijoje mes matėme tokią situaciją jau ir. kas po to reikėjo eiti ten ir, ir taiką gyveninti. Tai, man atrodo, toje srityje, ką mes galėtume padaryti, tai yra užsitikrinti, kad paliaubos būtų gerbiamos. Taigi e, reikia propagandos abiejose pusėse. Reikia visų pirma išsiaiškinti, kodėl paliaub, tų paliaubų nesilaikoma, o, ką galima būtų padaryti, kad e, jos būtų ats, atstatytos, vėl, gal tada ir humanitarinę pagalbą būtų lengviau platinti. Dabar su kaiminėmis valstybėmis Turkija, Jordanija, Libanas, kaip su juom, ar mes davėm finansinės pagalbos, ar mes nustatėme jų poreikius, išsiaiškinomėm, ką mes galėtumėm padėti, ar partnerystė kažkokia užmėgsta. Gal galėtumėte apie tai plačiau? Eskortės Lastra. Gracias, presidente. Dėkuoju, ponė Prinkė. Taip pat aš bandysiu pasakyti trumpai nes eko atstovas kalbėjo apie humanitarinę pagalbą, taigi būtina, būtina apie tai kalbėti, būtina apie tai pamastyti ir jis puikiai viską nušvietė ir pritarėme tam, kas sakė. Na ir iš tikrųjų reikia nutiesti humanitarinį koridorių ir manau, kad Europos uh, E, atsiprašau, jungtinės tautos e, generalinė asamblėja turi priimti sprendimą, kuriam pritars visos šalis. O, ne, ne pakam, o dabar tarsi dvi šalis Rusija ir Kinė viską blokuoja. Bet tarptautinė bendruomenė turi prisimti tarptautinį įsipareigojimą, moralinį įsipareigojimą, kad ši rezoliucija būtų įgyvenina praktiškai. Na ir manau, kad Čia dvi šalis vadina ypatingą vaidmenį ir tikriausiai Rusija netgi didesnė negu Kinija. Taigi norėčiau paklausti štai ko. Rusija vaidina labai svarbu vaidmenį. Taigi, taigi norėčiau paklausti jūsų, kaip yra su Rusija, kaip jį prisidėtų prie šio humanitarnio koridoriaus nu, nutiesimo. Jūs kalbėte apie Rusiją, apie Kiniją ir reikia kalbėtis apie tai, kaip spręsti šį klausimą. Taigi, kokia yra situacija? Kaip bendraujate su Rusija? Kokios yra galimybės, kad bus nutiestas tas humanitarinis koridorius, dėl kurio tikrai visi sutarėme, kad jis tikrai būtinas? Ačiū. Aš irgi norėčiau užduoti klausimų. Jūsų dokumente 55 tūkstančiai yra minimi pabėgėlių, kurie jau yra Turkijoje, Libane, Jordanijoje ir taip pat Irake. Tai yra migrantų srautas, pabėgėlių srautas, žmonių, kurie yra ne, neturtingi, ir pabėgę į tą šalis, kur irgi trūksta tam, tikrų, tam tikros infrastruktūros. Na ir mane stebina kuklumas, nes Prancūzija 600 tik tai pasiūlė įsileisti. Je voudrais savoir si um, ECO pasiūlė pagalbą Prancūzija, 600 paklodžių nusprendė siūsti. Taigi iš tiesų labai kukli pagalba ir baisu, kad e, žmonėms e, grėsia mirtis nėra nei sanitarinių sąlygų, vaikai negauna jokio išsilavinimo. Na, o mes, galbūt mūsų komitetas irgi galėtų nusiųsti delegaciją ir aplankyti tuos pabėgėlius. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už puikius klausimus, kurie buvo užduoti. Aš pabandysiu į dalį jų atsakyti, bet yra klausimų, kuriuos atsakyti negalėsiu nes atsakymų nėra faktiškai. Jūs teisingai supratote, kad aš esu humanitaras. Neaišku, kad aš nenoriu kalbėti apie politiką, bet aš visada sakau, kad reikia elgtis atsargiai, nes aš noriu, noriu visuomet atskirti tas dvi operacijas, tuos veiksmus. Taip pat akivaizdu, kad Kofianano taikos planas, jame irgi yra šeši punktai ir tai yra politinis veiksmas, politinė operacija. Na ir ketvirtajame punkte yra numatyta humanitarnė pagalba. Taigi noriu ar nenoriu, aš esu tos operacijos dalis. Ir mes esame humanitarnės pagalbos bendruomenė, ne tik mes, bet ir Raudonasis kryžius, OHA ir taip toliau. Ir mes visuomet e, pritarėme Kofi Anano požiūriui ir poziciją ir mes manome, kad jo darbas iš tiesų buvo labai naudingas esant tokioms sudėtingoms sąlygoms. Dabar kalbant šiek tiek apie politinius dalykus, nes jūs uždavėte nemažai klausimų apie politiką, apie paliaubas, ugnies nutraukimą, ar tai realiai vyksta ar ne. Uh, Na, akivaizdu, tai, kas vyksta vietoje, panašu, kad paliaubos neduoda rezultatų, bet vis tiek yra tam tikrų politinių poslinkių, nes jungtinių tautų stebėtojai atvyksta. Na, jeigu, yra, jeigu tai yra tik tai šeši žmonės, aišku, yra sudėtinga stebėti situaciją, bet aš matau, kad panašu, jog jų bus daugiau, taigi šiek tiek vilčių yra, kad matysime daugiau jungtinių tautų stebėtojų vietoje. Tai jau yra šis tas. Jūs kalbėjote apie Kiniją, Rusiją. Na, aš galiu asmeniškai pakomentuoti saugumo tarybos narių požiūrius, tačiau aš manau, kad kalbant apie humanitarnės pagalbos perspektyvą, to šalis, kalbant apie humanitarnę pagalbą, kur kas palankiau buvo nusiteikusios ir tikrai buvo pasirengusios teikti pagalbą ir nusiųsti šiokių tokių signalų Asado jo vyriausybei. Taigi po tam tikrų pokalbių, kurie įvyko su tomis šalimis, panašu, kad atsirado tam tikras atvėrimas, šiek tiek durys buvo pravertos. Na ir tie galbūt, kurie turi daugiau ir kuriais yra labiau pasitikima, galbūt jie gali daugiau nuveikti. Tačiau, aišku, tai yra politiniai dalykai. Jūs uždavėte klausimus, ponė Dekaiser, dėl to, dėl darybų, kurios įvyko savaitgalį. Ir aš galiu tik tai patvirtinti, kad buvo nuspręsta keturis biurus Ibi Adaroje, Aroms ir Adazor miestuose atidaryti ir ten yra ekspatriatų. Žmonių, kurie yra iš kitur, bet tikrai geriau yra susipažinę su situacija ir laikosi tokio nepriklausomo, neįtakoto požiūrio. Jūs klausite, kaip viskas vyksta, mes nuolatos palaikome kontaktą su jais ir panašu, kad tos durys vis labiau yra atveriamos kalbant apie kaiminių šalių vyriausybės, na, galiu pasakyti, kad mūsų ambasadoriai, delegatūrų vadovai nuolatos veda dialogą su kaiminių šalių vyriausybėmis Libijos, Jordanijos, su Turkijos vyriausybėmis kalbasi Ankaroje. Ir su tomis trimis, trijomis šalimis mes e, vykdome tam, tikros, tam tikrą pagalbą, teikiame ir uh, dirbame su Raudono kryžiaus tarptautiniu komitetu, pabėgėlių komisari, pabėgėlių vyriausių galiotinių ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir bandome finansinę pagalbą e, padidinti 3 milijonais tam, kad būtų galima suteikti pagalbą e, sveikatos ir vaikų mokymo srityse. Ar to pakanka? Na, kol kas tiek iš mūsų yra prašoma ir mes tokią pagalbą ir teikiame. Aišku, jeigu tų e, poreikių bus daugiau, mes esame pasirengę daug, teikti daugiau tos pagalbos. Taigi, esame ten aktyvūs, tas pats pasakytina apie Jordaniją, mes padidinome čia irgi pagal, pagalbą paramą tam tikroms stovykloms pabėgėlių Turkijoje. Šiek tiek situacija yra kitokia, nes pradžioje draugai turkai nenorėjo kalbėti apie humanitarinę krizę savo teritorijoje, bet galiausiai jie pasinaudojo stebėsienos inform informacijos centru ir keturios valstybės narės, Austrija man irgi atrodo, nusintė ligoninės personalą ir kitos dar šalis taip pat padeda uh, Turkijai priimti pabėgėlius. Jeigu tik tai paprašoma teikti iš mūsų humanitarinę pagalbą, mes ją tikrai visuomet esame pasirengę teikti toms kaiminėms šalims. Situacija Libijoje, kaip buvo teisingai pasakyta, yra irgi gan sudėtinga. Tai, ką mes darome ten, tai turėtų būti jau tam tikri veiksmai, ap, ap, apskaičiuoti veiksmai, negalime uh, elgtis e, neatsargiai, nes tikrai yra ten ir politinių, ir etninių konfliktų, Hezbollah, vyriausybė ir taip toliau ir panašiai, bet svarbu, kad aš kalbu apie Libaną, atsiprašau, sako kalbėtojas. Bet akivaizdu, kad sekame viską, kas vyksta, kasdien stebime situaciją ir gauname ataskaitų, pranešimų, kurių pagrindų kaip ir manome, kad gal reiktų jeigu tik reiks imtis daugiau pastangų, esame pasirengę tą padaryti. Na, dabar grįšiu prie politinių aspektų. Aš manau, kad kai, kadangi parlamentas yra politinė institucija, nepakanka kalbėti apie, tik tai apie humanitarinius dalykus, reikia kalbėti ir apie politinius dalykus, bet aš matyt nesu tinkamiausias asmuo tą informaciją pateikti ir aš nemanau, kad man aš palengvinsiu savo darbą, jeigu per greitai įsikišiu į tuos politinius reikalus. Taigi mes turime išlikti neutralus, privalome užsitikrinti tokį mūsų vertinimą, parodyti, kad mes neturime jokių interesų tame konflikte. Ponas Vaigel teigia, kad yra daug dalyvių toje krizėje tai, kas įvyko neseniai, tai aišku nėra tik tai to šalies vidaus reikalas, tačiau aš stebiu tik tai per humanitarnės pagalbos perspektyvą ir bandau susilaikyti nuo e, papildomų komentarų. Merci beaucoup, monsieur Sørensen. Ačiū, ponai Sørensen.